Norėčiau nuoširdžiai pasveikinti atvykus į Europos parlamentą poną Han. Ir laikantis e, taisyklių dėl komisijos narių patvirtinimo, parlamentas e, turi galimybę įvertinti kandidatus į komisijos narius, atsiž... vertindamas jų kompetenciją, uh, taip pat asmeninį pasirengimą, priskirto portfelio išma, išmanimą bei bendravimo sugebėjimus. Noriu Jūs informuoti, kad paskatasis komisijos narys ponas Han raštu atsakė į klausimyną ir tie atsakymai raštu išdalinti visiems komiteto nariams bei taip pat jo pasirašyta interesų deklaracija. Visą šią informaciją turite savo aplankose. Taip pat norėčiau Jūs informuoti, kad klausimas vyks taip, kaip ir visi kiti klausimai e, rengiami parlamente. Pradėsime suteikdami galimybę paskirtam komisijos nariui 10 minučių pasisakyti, padaryti žanginį pasisakymą ir paskui bus klausimai pasisakys visų politinių frakcijų atstovai, visų pirma koordinatoriai, o paskui bus narių klausimai. Paskui nariai turės galimybę užduoti klausimus. E, Sar, narius, kurie užduos klausimus, sąrašą parengė komiteto politinis sekretoriatas. Debatai bus, vyks e, tokiu principu, bus žuojamas klausimas, paskui ats, už, išklausysime atsakymą. Paskatasis komisijos narys turės dvi minutės atsakymui. Jeigu bus jeigu papildomas klausimas, papildomam klausimui numatyta viena minutė. Ir tuomet prašysime paskirtojo komisijos narą per vieną minutę atsakyti. Taip pat norėčiau Jūs informuoti, kad užduodami papildomą klausimą, kolegos turite tame klausime klausti tą temą, kurią iškėlėte pagrindinėme klausime, nes nėra laiko kelti visiškai naujus nesusijusius klausimus. Taip pat informuoju jūs, kad aš pasilaikau teisę neleisti atsakinėti į klausimus, kurie netenkins šių kriterijų. Jūsų e, e, žiniai taip pat pranešu, kad nebus spontaniškų pasisakymų procedūros ir norėčiau taip pat paprašyti jūsų neužduoti dienų klausimų, daugybės klausimų, nes e, paskirtajam komisijos nariui bus sunku atsakyti į juos per dvi minutės, taigi nepamirškite visų šių dalykų. Taip pat prašyčiau nepamiršti e, to, dėl ko susitarė koordinatoriai. Taip pat noriu paraginti jūs ir paprašyti jūsų laikytis pasisakymams skirto laiko, nes jeigu taip nedarysite, neturės galimybės visi nariai užduoti klausimų. Ir kaip matote iš sąrašo, jau ir taip yra vienu per daug. Norinčių užduoti klausimą. Taigi, pradedame mūsų klausimą. Taip pat noriu Jūs informuoti, kad mūsų klausimas yra transliuojamas tiesiogiai per parlamento interneto svetainę. Taigi siūlyčiau visiems šipsotis ir bandyti gražiai atrodyti. Taip pat turi, bus, klausimas bus įrašinėjamas, bus e, video vaizdas transliuojamas iš klausimo. Ir šio klausimo rezultatai bus prieinami visiems, kas norės e, su jais susipažinti. Ir dabar norėčiau sutikti žodį ponu Johannes Gan savo įžanginiam pasisakymui, kuris neturėtų trukti ilgiau nei 10 minučių. Prašau. Yeah, thank you, Mrs. Chair. Meine Damen und Herren, ich werde mich selbstverständlich. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponės ir ponai. Aš savo ruoštų laikysiuos žaidimo taisyklių man iš tiesų didžiulė garbė lankytis čia jūsų komitete ir atsakyti į jūsų klausimus. Ir taip pat aš tikiuosi, kad būdamas už regionų politiką atsakingas komisaras dažnai čia lankysios. Regionų politika yra sėk, Europos integracijos sėkmės istorija. Aš galiu aiškiai pasakyti, kad yra ne tik draugų Europos regioninės politikos, bet yra ir skeptikų ar kažkokių srovių, kurios kritiškai žiūri į regionų politiką. Taigi yra skirtingos nuomonės, o mes čia susirinkę, manau, visi esame vieningos nuomonės, kad regionų politika yra būtina neišvengiama politika ir kad ji yra sėkminga. Aš dažnai savęs klausiu, ar yra regionų politikos ar e, alternatyva ir atsakau savo taip, e, dar geresnė regionų politik, politika, regionų politikos reforma, e, regionų politika, kuri būtų integruota politika ir aš e, laikausi tokios nuomonės ir dėl to prašau jūsų atitinkamos paramos tokios politikos e, vykdymui ir tikiuosi, kad mes kaip e, partneriai galėsime veikti regionų ir tose regionuose gyvenančių žmonių labui. Regionų politika per pastaruosius metus iš tiesų puikiai vystėsi ir norėčiau uh, E, jums, ponė Hübner, labai nuoširdžiai padėkoti, nes jūs anksčiau buvote komisarė, o kolega Zametski per kelis mėnesius e, pratėse jūsų nueitą kelią, jūsų nuveiktus darbus ir manau, kad tikrai buvo padaryta daug esminių žingsnių ir tie nuveikti darbai iš tiesų yra e, svarbus ir jie sudaro ateities darbų pagrindą. Iš vienos pusės mums reikia strateginio e, regionų politikos orientavimo į bendras e, Europos, į bendrus ES tikslus. Aš žinau, kad šiuose rūmose ir e, šio, šio, šioje salėje yra ne tik tikslingo lėšų paskirtimo bičiuliai, bet ir kritikai. Ir aš manau, kad jeigu mes norime priimti tvarius sprendimus, tai turime atsižvelgti taip pat ir į kultūrinę įtaką. Ir kitas svarbus dalykas yra pasirengimas laikytis taisyklių, kuomet vieningai yra sutariama, kad tam tikrose sritise reikia dar kažką nuveikti. Taigi tas pasirengimas e, nugalėti socialinį neveik, ne, neveikimą ir ryštas daryti kažką naujo taip pat yra labai svarbus dalykas. Taigi mes turime kalbėti ne tik apie naujus finansinius instrumentus, bet siekti, kad jie būtų įgyvendinami. Ponios ir ponai, e, regionų politika e, dažnai yra patikrinama istorijos kontekste, pas, per pastaruosius metus ta, toks išbandymas buvo Europos susivienijimas. E, po ilgo, ilgų, ilgų atsiskirimo metų vėl e, buvo suvienita Europa ir tai buvo taip pat sėkmės istorija. Buvo, todėl galima konstatuoti, kad Europa yra solidari bendruomenė, solidari bendryje. Ir solidarumas, mano manimu, yra viena iš svarbiausių vertybių ir būtent jis gali padėti mums e, užtikrinti atitinkamą eko, ekonominį pagrindą tam tikrų infrastruktūrų vystimuisi. Tai reiškia, kad visi turėtų turėti vienodas teises dalyvauti gerovės produktų paskirstime. Prieš Prieš keletą metų mes susidūrėme su įvairiais dramatiškais įvykiais ir supratome, kad regionų politikos parama yra parama apskritai Europos politikai. Tačiau e, ne vienam regionui negalima suteikti e, ilgalaikės gerovės garantijos. Kiekvienas regionas nuolat turės susidurti su iššūkiais ir ateityje, todėl reikia ieškoti sprendimų visiems regionams ir visų regionų problemoms. Ir užtikrinti e, per tuos sprendimus regionų konkurencingumą. Taip pat norėčiau pasakyti, ponios ir ponai, kad aš esu prieš renacionalizavimą, mums reikia sanglaudos politikos, mums reikia regionų politikos, kuri būtų skirta visiems Europos regionams. Mes neturime užtikrinti e, lėšų pervedimo į iš turtingesnių į, į skurdesnius regionus. Tai nėra mūsų tikslas. E, mes turime investuoti į regionus, į ES piliečius, nes žinome, kad e, tos investicijos mums sugrįž. Taip pat yra labai svarbu, kad mes sugebėtume e, išsaugoti gerus rezultatus E, tačiau taip pat sugebėtume kai ką keisti ir vystyti toliau. Ir čia aš matau tris veiklos rytis. Visų pirma, ateities anglaudos politika turėtų pasitarnauti esminiams ES 2010 m. strategijos tikslams. Tai yra konkurencingumas, žiniomis grista visuomenė, e, klimato apsauga, šie e, žodžiai neturėtų būti tik tušti žodžiai, jie turi būti e, pripildyti veikla konkrečiais darbais. Tai, ponai ir ponios, turėtų vykti e, šią politiką derinant su kitomis politikos rytimis, su moksliniais tyrimais, su energetikos, švietimo politika, pramonės politika ir panašiai. Ir jeigu mums pavyks to pasiekti, tai tuomet mes galėsime sukurti pridėtinės vertės ir pagerinti sanglaudos politiką. Ir manau, kad be tikslingo lėšų paskirtimo tai bus neįmanoma. Toliau antras dalykas, norėčiau ypatingai akcentuoti šį dalyką, nes e, aš šiek tiek pakeisiu savo įprastinę e, politiką, savo įparasnę politinę veiklą, bet tai nereiškia, kad aš kreipsiu mažiau dėmesio savo regionams. E, aš esu už naują požiūrį, aš esu už e, socialinius ir ekonominius e, pokyčius, nes mes esame energijos švaistytojai. Ir jeigu mes kreipsime dėmesį į šias sritis, tai tuomet mums pavyks pasiekti kažkokių teigiamų rezultatų ir todėl mes turėtume kiek įmanoma greičiau pradėti nuo e, konsultacijų proceso, kad galėtume e, kalbėti apie konkrečius rezultatus. Na ir galiausiai mes turime ir toliau siekti sukurti subalansuotą ar subalansuota stacija ar pusiausvyra tarp kontrolės ir tarp biurokratinio aparato mažinimo. Aš, e, kuomet susi, susipažinau su audito rūmų pateiktomis ataskaitomis, galiu pasakyti, kad tai yra tikrai pavojaus signalas ir čia negal, tokių klaidų negalima toleruoti. Mes turime kovoti su tokia su tokiomis klaidomis ir visų pirma su sukčiavimu įvairiose sritise. Ir čia aš e, tikrai darysiu viską, kas e, įmanoma, kad kovočiau su šiais dalykais. Per pastaruosius metus šioje srityje jau buvo nuveikta e, konkrečių darbų ir manau, kad sveikas finansų administravimas jokių būdų nėra prie, neprieštarauja procedūrų supaprastinimui. Mums reikia paprastesnių procedūrų ir aiškesnių taisyklių, nes tai yra esminė garantija, kuri užtikrintų klaidų sumažinimą. Ir kita vertus, tai taip pat būtų efektyv, efektyvos, efektyvios administracijos e, garantas. Na, o dabar norėčiau įvertinti, kaip aš įsivaizduoju ateities bendradarbiavimą tarp jūsų ir mūsų. Kaip žinote, jūs, e, kaip žinote, aš ilgą laiką buvau e, regioninio parlamento narys, e, tai yra vienos štatrato narys, todėl aš žinau parlamentar, parlamentarų problemas, jų poreikius ir žinau, kad kartais jums atrodo, kad e, vykdomoji valdžia, kuri turi tiek daug darbuotojų, o aš turiu tik mažai, e, labai mažai darbuotojų. Taigi aš pažįstu visas šitas problemas. Ir aš galiu jūs patikinti, kad aš tikrai reaguosiu į tas problemas, tačiau aš norėčiau, kad jūs panaudotumėte savo Europos žinias, žinias apie e, regionus ir tiesiog išsakykite man savo pasiūlymus, savo žinias, kad galėtumėme kartu kažką daryti žmonių labui. Taigi kartu mes galime daug nuveikti Europos labui ir aš esu pasiryžęs tą daryti, ir, o dabar esu pasiryžęs atsakyti jūsų klausimus. Ačiū. Labai ačiū už prisistatymą. Ir aš iškart suteiksiu žodį pirmajam e, sąraše, ponui Nistelroj. Komisaras Hirhan, welkom. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiamas e, kandidatė į komisiją, ponė Hanai. E, sveiki regionų komitete. Sveiki į regionų komitetą. Aš norėčiau tris dalykus paminėti apie ateities gairės iš EPP frakcijos pusės. Jūs pozityviai e, vertinate 2020 tikslus ir sanglaudos dokumentus. Bet jeigu mes į juos pažvelgtume, tai matytume, kad atrodo, kad nepakankamai ten apie tai kalbama komisijos analizėje. Ką Jūs galvojate apie tai? Kitas klausimas yra susijęs su biudžetu. Kokių reikės finansinių lėšų? Kaip Jūs vertinate tą didėjančią tendenciją E, skaldyti Europos fondus pagal sektorius labiau, smulkiau. Be to, Europos e, parlamentas e, yra išsikėlęs kaip prioritetą teritorinę sanklaudą. Ar jūs tai pritarėte, ar politinė dimensija, ar jums atrodo pakankamai svarbi, ar artimiausiu metu kažką padarysit? Ačiū, kad laikėtės jums skirto laiko. Sorry. Drei Fragen, zwei Minuten. Ich werde mich. Trys klausimai, dvi minutės, pasistengsiu. Visų pirma, aišku, mes turime kartu dėti pastangas, kad ES 2020 metais anglaudos politika būtų lab, turėtų svarbu vaidmenį. Tačiau svarbiausia yra, kad mes sugebėtume vys, vykdyti integruotą politiką, kurioje atsižvelgtumėme į poreikius ir į ES 2020 strategijos tikslus ir kad tą pajustų taip pat ir ES piliečiai, kad jie jaustų naudą. Taip pat mes turime atitikti. E, taip pat užtikrinti, kad būtų uh, skiriamos lėšos tų tikslų įgyvendinimui. Manau, kad iki šiol būtent biudžetas buvo puikus pagrindas diskusijoms. Aš jau bendravau su savo potencialiais kolegomis apie, bendra, apie ar, e, tolimesnį bendradarbiavimą ir apie teritorinę sanglaudą. ir tai, kad mums reikia baltosios knygos šioje srityje, jau yra parengta žalioji knyga, dabar vyksta diskusijos. Aš e, norėčiau tik paklausti, ar dėl veiksmingumo priežasčių e, lygiai grečiais. Lygiai grečiai darbams, kurie yra susiję su ateities programomis, e, ar e, tikslinga būtų renkti baltąją knygą. Tiesiog e, tai yra tokie mano apmąstymai ir mes galėsime kartu apie tai diskutuoti artimiausiu metu. Papildomas klausimas. E, e, taip, tokia kombinacija tarp sanglaudos politikos busimosios ir teritorinių aspektų ar atrodo, kad čia yra reik daugiau teisės aktų. Mes atrodo, šo, jūs atrodo šokiruojate parlamentą tuo, kad tarsi teisės aktams nėra skiriama pakankamai lėšų. Ir politika yra peržiūrima, bet nepakankamai skiriama lėšų. Kaip jūs tą įsivaizduojate, kaip jūs tai vertinate? Kalbant apie regionų politiką, reikia pasakyti, kad jai taip pat galioja principas daryk gerus darbus ir kalbėk apie tai. E, per praėjusius metus, per praėjusią laikotarpį e, būtent regionų politika sukūrė 60 tūkstančių darbo vietų, nutėsi apie 100, 120 tūkstančių kilometrų kelių ir taip pat e, suteikė uh, galimybės tiekti vandenį. Taigi, manau, kad tai rodo, ką mes galime padaryti su skiriamomis lėšomis ir todėl ir ateityje, e, ateities dėrybose būtų labai svarbu atsižvelgti į, to, į šiuos aspektus. Konstancija Kretsa. Dėkoju, ponė pirmininkė. Sveikinu poną Han atvykusi į Europos parlamentą, norėčiau pratesti savo kolegos klausimą. Jūs kalbėjote apie tai, kad ateities struktūrinėje ir sanglaudos politikoje reiks tam tikrų pokyčių. Ar jūs galėtumėte įsivaizduoti, kad tie prioritetai, kurie šiuo metu yra apibriešti, būtų šiek tiek apriboti ir kad mes labiau orientuotumėmės į tokią europinę strategiją? Jeigu taip, tai tuomet kokie tai galėtų būti prioritetai? Ir dar trumpas papildomas klausimas dėl teritorijos teritorinės sanglaudos, tai mums visiems aktualus klausimas. E, mes kol kas nesuprantame, nėra apibriešties, kas tai iš tiesų yra ir ar nebūtų tikslinga prieš pradant diskusijas dėl ateities struktūrinės politikos dar kartą pakalbėti apie teritorinę sanglaudą. Pradėsiu nuo paskutinio klausimo. Visų pirma, aišku, norėčiau jūs taip pat pasveikinti. E, Taip, manau, kad mums reikia apie tai kalbėti, kadangi dar nėra oficialios apibriešties. E, taip pat ir mokslininkai kol kas negalėjo mums pateikti jokios apibriešties, tačiau e, manau, kad pastarųjų mėnesių ir savaičių pokalbiai e, rodo, kad e, esminis dalykas yra vienodos sąlygos visuose regionuose ir gera prieiga prie atitinkamų lėšų. Manau, tai turėtų būti esminė teritorinės sanglaudos sampratos mintis. Dėl tolimesnio vystimo šios politikos manau, kad e, Europos Sąjungos 2020 metų strategijoje yra e, apibriešti e, tikslai ir manau, kad mes taip pat turime orientuotis į tuos tikslus, mes turime remtis į žinias orientuotą visuomenę, turime skatinti mokslinius tyrimus, aišku, taip pat neturime pamiršti ir infrastruktūrų kūrimo. Taip pat visai atvirai galiu pasakyti, kad dabar žiūrėdamas į situaciją, krizės metu ir matau, kad, kad beveik visose valstybėse narėse yra kalbama apie in, didesnės investicijas į mokslinius tyrimus, tačiau kai pasižiūriu į tikrą valstybių biudžetą, matau, kad kaip tik lėšos moksliniams tyrimams yra mažinamos. Ir manau, kad būtent ES užduotis turėtų būti e, būtent kaip tik kažką veikti šioje srityje ir būtent ES turėtų būti pavyzdys valstybėms narėms. Ir mes čia galime kalbėti tiesiog apie tokį atvirkštinį reiškinį subsidiarumo principui, kad ir Europos Sąjunga turėtų, būti, turėtų prisimti atsakomybę, investuoti į mokslinius tyrimus, net ir krizės akivaizdoje, kad parodytume, kokie svarbus mums yra moksliniai tyrimai ir kad jie iš tiesų padės mums nugalėti e, krizę. Konstance Krell, e, dar kartą e, dėkoju. Man tikrai patiko jūsų atsakymas, tačiau aš norėčiau išgirsti, kaip jūs norite įtraukti žmonės. Moksliniai tyrimai yra vienas dalykas, tačiau kaip, pavyzdžiui, ateityje Europos e, socialinis fondas būtų įtrauktas į socialinę sanglaudą. Tai yra e, svarbi integruotos politikos tema, tai yra mums reikia integruotos politikos, kad įvykdytumėme tokius uždavinius, mums reikia gerai išsilavinusių žmonių ir netgi jau vaikai ir jaunuoliai turėtų būti atitinkamai šviečiami ir lavinami, kad e, ateitų e, tinkami žmonės į universitetus. Ir aišku, taip pat reikia įmonių, kurios sugebėtų pasinaudoti šitais ištekliais. Ir aišku, reikia žmonių, kurie sugebėtų tais ištekliais pasinaudoti. Todėl mums reikia integruotos politikos, kuri e, apimtų visas šitas sritis ir kuri atsižvelgtų į specifines atskirų regionų problemas ir pateiktų tų problemų sprendimus. Mums reikia žinių iš regionų, kad galėtume strategiškai e, orientuoti regionų politiką. Būtent taip aš įsivaizduoju pažangę regionų politiką. Ačiū Ramona Nikola Manescu. Ačiū dabar ponia Ramona Nikola Manescu. Doamnă președinte, vreau să-i urez bun venit domnului e, comisar. Ačiū, ponia pirmininkė. Norėčiau pasveikinti paskirtai komisijos narį poną Han ir Tikiuosi, kad susitiksime dažnai ir kad jūs būsite komisijos nariu, ponė Han. Norėčiau prisiminti šeštąją, šeštąją komisijos pažangos ataskaitą, kuri skirta e, kūrybingumai ir inovacijoms ir tų priemonių panaudojimui išbristi iš krizės. E, ar jūs manote, kad vietos talant tos gebėjimų panaudojimas būtų stipriausias ir svarbiausias instrumentas e, bendrijos rankose, bandant išeiti iš krizės. Svarbi sritis e, tai yra, tačiau būtų lemtinga klaida apsiriboti viena sritimi. Čia taip pat reikia taikyti integruotą požiūrį. Tačiau Europos stiprybė yra jos įvairovė, pasitvirtinusi per šimtmečius. Ir būtent mes turime remtis tą įvairovę. Ir aš esu šimtų procentų įsitikinęs, jeigu mes lyginsime Europą su kitais pasaulio regionais, kur nėra tokios kultūrinės įvairovės, kad būtent tas kūrybingumo potencialas E, yra susijęs su e, būtent kultūrinė įvairovė ir būtent tai įtakojo sėkmingą Europos šimtmečių istoriją, nes išeities situacija buvo tokia, kad iš pradžių situacija buvo kitokia, bet mes sugebėjome pasinaudoti savo uh, kūrybingumu, todėl manau, kad mes turime koncentruotis į kūrybingumą ir jau tarp vaikų, vaikų darželiuose skatinti diskusijas e, apie tai. Mes turime susimastyti apie šešiamečių vaikų auklėjimą, kad sukurtume kūrybingumo pagrindus. Todėl manau, kad būtų labai gerai, jeigu ES skirtų dėmesio tokiems dalykams ir aš esu įsitikinęs, kad mano kolegos švietimo srityje e, pateiks atitinkamų iniciatyvų ir taip pat e, kviečiu jūs bendradarbiauti šioje srityje. Mulțumesc, domnule Han. Sper, e, într-adevăr, creativitatea și... Ačiū, ponė Han. Kūrybingumas ir uh, novatoriškas. Novatoriški sprendimai yra svarbus. Tikiuosi, kad bus atsižvelgta ir į kitus sanglaudos politikos elementus ir norėčiau priminti komisijos dokumentą skirtą ES strategijai iki 2020 metų. Ten neminima vietos valdžia. Kaip Jūs manote, ta strategija bus įgyvendinama vietos ir regionų lygmenių be vietos valdžios dalyvavimo ir ką Jūs rengiatės daryti, kad tai pakeistumėte? Todėl aš ir anksčiau užsiminiau apie miestus. Manau, kad mes turime labiau įtraukti miestus ir e, tai mums padėtų pasiekti aiškesnių rezultatų. Aš esu tvirtai įsitikinęs, kad e, mums reikia veikėjų iš vietos ligmens, mums reikia pilietinės visuomenės ir būtent vietos ligmenyje reikia siekti kažkokių pokyčių. E, politikos esmė turėtų būti ne tik kurti griežtas administracinės taisyklės, bet taip pat e, bendradarbiauti su įvairiomis organizacijomis, kurti jų e, partnerystę, stiprinti tą partnerystę ir suteikti joms galimybę atsižvelgti į esminius dalykus ir siūlyti konkrečius projektus. Onzi. Ačiū dabar ponas Fransuo Alfonsi. Oui, monsieur le commissaire. Ačiū. Aš čia. Noriu pasveikinti jūs čia. Mūsų frakcija turi keletą klausimų. Jūs pasisakėte prieš regioninės politikos nacionalizavimą. Mes tuo džiaugiamės. Mūsų pozicija tuo klausimu nesikeičia. Jūs esate iš decentralizuotos valstybės, ar rengiatės regionams ateityje užtikrinti didesnį vaidmenį ir ypač centralizuoto valdymo valstybėse. Toliau, ar sanglaudos politika taps ES politikos prioritetu, juk reikia ir finansinių priemonių, kad ji būtų įgyvendinama. Taigi, kokius, kokias garantijas galite duoti mums tuo klausimu šiandien? Ir parlamento bei regionų komiteto vardu noriu pasakyti, kad mes norime aktyviai dalyvauti stipresnėje partnerystėje su komisija pagal Lisabono sutarties nuostatas. Ką rengėtės daryti, kad tai taptų realybę? Ačiū. Äh, Visų pirma, ne, čia aš susiduriu su Europos tikrovės realybę ir aš negaliu keisti nacionalinių struktūrų. Tai, ką aš galiu padaryti, galiu stiprinti bendradarbiavimą su regionais ir su vietos lygmeniu. Ir iš čia e, susidaro tam tikros galimybės, kaip būtų gauti regioninėme ir vietos lygmenyje. Taip pat aš jau minėjau tai, kad iki šiol didelė, didelė biudžeto dalis buvo skiriama šiai politikai ir todėl e, ambicingas uždavinys būtų ir toliau išlaikyti tokį pat finansavimą, tačiau kita vertus mes turime aiškiai parodyti, ką sugeba ES regioninė politika, kas yra jos pridėtinė vertė. Ir jeigu Ir jeigu mes dabar, turėdami naują sutartį, esame, esame įsipareigoję subsidiarumo principui, tai kaip tik e, mes turime suvokti, kad būtent regionuose dirbantys žmonės yra atsakingi už tą subsidiarumo principą. Todėl manau, kad tikrai bus daug bendradarbiavimo galimybių. Na ir paskutinis e, jūsų klausimas, atsiprašau, gal galite jį pakartoti. Taip. Kaip, kalbant apie komitetą ir parlamentą, kaip mes dalyvausime sprendimų prieimime su jumis? Atsiprašau, ir kaip aš galėjau tai pamiršti? tiesą sakant, rengiant daug asmeninių susitikimų. Ir aš iš tiesų norėčiau paskatinti, e, kiek leis mano darbo tvarkaraštis turėti e, atvertas duris. Aš e, nesu žmogus, kuris yra orientuotas tik į oficialius iš anksto sutartus susitikimus. Manau, kad daug problemų galima išspręsti per neformalius susitikimus. Ir todėl aš norėčiau e, jūsų paprašyti, jūs pakviesti. E, e, kreiptis į mane, bendrauti su manimi, mes turime tikrai išnaudoti visus išteklius. Ir jau savo žanginėje kalboje aš pasakiau, kad Parlamentas man dėl to yra svarbus pašnekovas, svarbus partneris, kad jų, būtent jūs, parlamentas, atstovaujate ES regionus. Jūs žinote geriau regionų problemas, jų poreikius, todėl man jūsų reikia. Kita vertus, aš galėsiu būti patikimas e, pašnekovas, kuris e, tikrai norės išgirsti visas e, parlamento narių nuomonės ir problemas. Ačiū, tai buvo svarbu mums parlamentarams, todėl leidome komisijos paskirtajam nariu kalbėti ilgiau dabar Audžih Vlasik. Sveikinu Jūs gavus e, nominaciją į šį postą. Kiek pamenu iš pono Baroso kalbos, tai yra viena svarbiausių politikos ryčių. Ir mes, mūsų komitetas, tikėjosi, tikisi, kad jūs tęsite savo pirmtakų ponos Danutos Hubner ir ponos Ametski pradėtus darbus. Iš raštų pateiktų atsakymų mes sužinojame, kad Europos konkurencingumas yra labai svarbu. Išorinis konkurencingumas yra ypač svarbus kai kuriuose politikos rytise nes iš esmės tai ES egzistavimo patvirtinimas ir įrodymas. Kita vertus, e, tai yra viena iš sąnglaudos politikos užduočių ir mūsų nuomonė tai labai svarbus uždavinys. Taip pat reikia skatinti vidinę Europos sąnglaudą, užtikrinant ir vidinį konkurencingumą. Vidurio ir rytų Europoje yra daugybė miestų ir regionų, kuriems reikia e, investicijų iš ES fondų, ypač jų materialę infrastruktūrą. Tai leistų užtikrinti geresnės sąlygas ir leistų geriau išnaudoti integracijos teikiamus privalumus, užsitikrinti e, judėjimo laisvę ir pasiekti sėkmės vidaus rinkoje. Pone Han, noriu paklausti jūsų, ar rengėtės formuoti naujos kartos sanglaudos politiką, išlaikydamas jos pradinę kryptį, tai yra teikti pagalbą atsiliekantiems regionams, sudarant galimybę uh, jiems uh, ge gerinti savo gamybos gebėjimus ir taip užtikrinti tinkamą kitos kartos sanglaudos politiką. Ačiū, tikėtina, kad papildomam klausimui laiko nebus. Prašau, ponia Han. Ja. <clears throat> Ich glaube, man muss das eine tun und auf das andere. Manau, mes turime daryti vieną, bet nepamiršti kito. Esminis dalykas yra tai, kad vargingesni regionai turėtų atrasti galimybę, o mes turėtume jiems padėti e, pasivyti tuos turtingesnius regionus. Tačiau, aišku, ir turtingesni regionai nestovi vietoje, nes tas, kas sustoja vietoje, yra aplenkiamas. Todėl yra e, labai svarbu, kad e, tie silpniau išsivystę regionai gautų didesnės lėšas ir turėtų didesnės galimybės pasivyti geriau išsivyščiusius regionus. Aišku, iš vienos pusės mes čia turime investuoti į klasikinės rytis, tai yra infrastruktūros vystimą. E, taip pat e, gerinti aplinkosaugos sąlygas, tačiau kita vertus tuo pačiu mes turime kažką daryti, kad būtų toliau vystoma žiniomis grista visuomenė. Taip pat mes turime e, kažką daryti mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje, taip pat e, nuveikti kažką gero smulkioms ir vidutinėms įmonėms. Taigi vėl čia yra labai svarbus integruotos politikos požiūris ir manau, kad e, tas, ta politika turėtų būti dar intensyvesnė. Ir taip pat būtų labai svarbu, kad vienoje valstybėje jos atskiri regionai tarpusavėje bendradarbiautų ir remtų vienas kitą ir tokiu būdu skatintų savo plėtrą ir vystimasi. Manau, kad mes turėtume eiti būtent tokia kryptimi. Manau, kad jeigu mes koncentruotumėmės tik į vieną dalyką, mes šiek tiek prieštarautume savo tikslams. Pavyzdžiui, sakytume, taip, mes turime vieną esminį dalyką, kurį turime įgyvendinti, tačiau po tuo esminiu tikslu slypi dar mažesni tikslai, kurie e, taip pat padėtų reaguoti į regionų poreikius. Judu. Ačiū, turbūt papildomo klausimo nėra, tik pusę minutės jūs turite. Are... Labai trumpai. Ar jūs esat pasirengęs? kaip čia dabar pasakius, rūpintis tais vadinamaisiais pereinamaisiais regionais? Ja, e, Žinoma, pereinamieji regionai kurie atsiras artimiausių laikų, yra svarbi, aktuali tema, mes ją turėsime nagrinėti, nes iš vienos pusės yra regionai, kurie E, ir su, yra vienoje vystimosi fazėje, o kiti regionai galbūt yra e, to, pasiekę tiek pat pažangos, bet vertinami visai kitaip. Todėl manau, kad mes turime e, sąžiningai ir labai ir, ir paprastai e, vertinti regionus ir suvienyti vertinimo kriterijus. Taip pat mes turime pagalvoti apie tai, ar regionai, kurie ne, nesiekia 75-90 procentų ribos, ar jiems reikia skirti ypatingą mėnesį, nes tada tai būtų galbūt nesažininga e, tų atžvilgių, kurie e, siekia 75 procentų ribą. Yes, please. Ačiū. Euh, Horo. Ačiū, ponė kandidatė į komisarus. Jūs e, turėsite dirbti ir su užžiūrio departamentais. Gviana, Gvatalupė, Madeirų salomis, Reunijonų ir kitomis vietovėmis. Nuo kitų metų gegužės mėnesio Prancūzija, Ispanija ir Portugalija komisijai teiks memorandumus apie iššūkius, kuriems iškyla e, labiausiai atitolio ES regionai E, ir kurie iškils iki 2020 metų. Ar galėtumėt pasakyti, kaip jūs ketinate įgyvendinti pačią atokiausių regionų koncepciją? Kaip žinia, ji yra numatyta Lisabono sutartyje. Kokiu iniciatyvu jūs ketinate, ketinate imtis, kad komisijos tarp žinybinė grupė atliktų visą jai tenkantį vaidmenį, kad į visus komisijos pasiūlymus būtų atsižvelgiama ir kad e, tų regionų realybė būtų deramai atspindėta, kai tik tai reikalinga. Manau, kad kad perio, periferiniai regionai yra tam tikras ES potencialas ir manau, kad jiems turime skirti atitinkamą dėmesį ir galiu, tas buvo daroma iki šiol ir galiu patikinti, kad aš taip pat stengsiuos tą daryti jau kuri laika, nežinau kiek ilgai iš tiesų, e, generalinėme regijo direktorate e, yra netgi atitinkamas asmuo e, bendravimui su periferiniais regionais. E, jis yra, e, tai yra tarsi toksai vieno langelio principas e, periferiniams regionams. Ir mes e, tikrai esame susipažinę su tų regionų problemomis, tačiau kita vertus E, manau, kad mes turime puikią progą e, tuose regionuose toliau vystyti europinės vertybės, skatinti gerą kaiminystės politiką, kurią mes ten privalome e, vykdyti. Ir mūsų regionai turėtų būti tarsi toksai išeities taškas tokiai politikai. Ir man tai iš tiesų yra labai aktuolus klausimas ir aš stengsiuosi dirbti šioje srityje. Labai ačiū, papildomo klausimo nėra. Džonu Befton toliau. Uh, Dėkui, ponė pirmininkė. Labadiena, ponė Hanai. Aš norėčiau pirmiausia pasakyti komentarą, nuo kurio jūs pradėjote. Sakėte, kad kai kurie žmonės šioje salėje turbūt skeptikai. Aš esu vienas iš jų. Junktinė karalystė, mano nuomonė, uh, turėtų organizuoti referendumą dėl santykių su ES. Po to, kai vyks toks referendumas, gal mes galėsim išeiti iš čia ir patys spręsti dėl savo politikos. Bet kol dar čia esame, mano nuomonė, tokie regionai kaip mano, Velso regionas, e, kurie per pastarosius septynerius metus buvo finansuojami ir 13 metais tas finansavimas baigsis turės iš naujo kovoti, kad atgautų savo teisėtus pinigus. Tai yra pinigai, kuriuos mes duodame ES. ES savo pinigų neturi, mes tik tai atsiimam tos pinigus. Aš norėčiau paminėti porą dalykų, kurie man rūpi. Ar tiesa 2013 metai, e, periodo laikotarpis, kokiu gara, periodo pabaiga, kokiu garantijų galite duoti, kad tokios valstybės kaip Velsas gaus e, gerą tranzicinį mechanizmą, pereinamąjį mechanizmą, kad paskui pačiam Velsui būtų lengviau gyventi vėliau. Uh, Aš bijau, kad augant ES, įstojant naujoms šalims, tokiams kaip, pavyzdžiui, Kroatija arba Islandija, o gal netgi Turkija bėgant laikui, e, tos naujai įstojusios valstybės bus skurdesnės ir Velsas pralaimės. Bet ne, ir taip atsitiks ne todėl, kad Velsas praturtėjo, o todėl, kad neturtingesnės valstybės įstoja. Ir tokiu būdu mes prarandame lėšas. Mano regione, kaip ir visur kitur, nedarbo lygis auga, todėl labai svarbu, kad lėšos būtų išlaikytos. Ar galėtumėt patikinti, kad taip neatsitiks, kaip aš bijau? Mr. Bafni, habe ich schon. Uh, uh... Atsakinėdamas į jūsų kolegos klausimą, aš e, jau minėjau, kad man atrodo, kad būtina e, skirti dėmesio ir tiems regionams, kurie pagerino savo situaciją tačiau kol kas dar nepasiekė to lygio, e, kuris atitiktų tokius klasikinius reikalavimus. Tai aišku, mes taikysime kažkokias pereinamą laikotarpio nuostatas ir mes numatysime e, ar tas nuostatas artimiausiame programavimo laikotarpyje, tačiau svarbiausia būtų, kad mes visi kartu siektume supaprastinimo ir taip pat suvoktume, kad regionai kurie, e, kurie priklauso tokiai kategorijai, tačiau jie nėra labai silpni ar neišsivystę, kad jie, e, jiems būtų taikomas e, tos pereinamojo laiko tarpio nuostatos. Tai yra dalykai, į kuriuos aš dar turėsiu labiau pasigį, pasigilinti, tačiau manau, kad e, Tai yra tikrai tikslingas dalykas ir e, mes jau matome teigiamų rezultatų. E, manau, kad Velsas taip pat e, turi tam tikros naudos iš narystės Europos Sąjungoje ir galbūt po dar kelių metų jūs būsite įsitikinęs europietis, kuomet pamatysite, kokios galimybės atsiveria Velsui vien dėl to, kad jis yra Europos Sąjungoje. Aš pats e, darysiu taip pat viską, kad e, pasiektume tokio rezultato. If I, if I can just respond, uh, Mr. Han, thank you. Mm, ačiū už atsakymą ir ačiū už komentarus, bet manau, kad aiškiausia kalba detalės. Aš kartu su jumis analizuosiu padėtį ir stebėsiu, kad mes gautume reikalingus pinigus. Tokios valstybės kaip Velsas supranta, kad tai yra mūsų pinigai. ES iškelia vėliavas ir valio galvoja, kad tai ES pinigai. Ne, tai ne ES pinigai, tai velsiečių pinigai. Manau, kad mes visi turime skirtingas nuomonės ir tai iš tiesų yra puiku, nes tai ir yra Europos žavesys, kad yra tokia nuomonių įvairovė. Tačiau kita vertus aš esu įsitikinęs, kad mums tikrai pavyks sukurti atitinkamos prietinės vertės, mums pavyko jo, ją sukurti jau ir praeitie. Aš tikrai tuo esu įsitikinęs ir apie Velsą mes dar kalbėsime ir manau, kad Velsas taip pat turės tam tikros naudos. Mes apie tai dar pasikalbėsime. Only... Aš, aš norėčiau pridurti, kad Velsas ne tik įneša finansinį indėlį, bet jūs esate puikus įkvėpimo šaltinis, kalbant apie regioninę politiką ir inovatoriškų projektų taikymą. Taigi mums jūsų reikia regionų politikoje. Dabar periname prie atskirų parlamento narių ir šiek tiek lieka šiek tiek mažiau laiko kiekvienam klausiančiajam ir prašyčiau visų tik užduoti klausimus, o mm, komentarus pasilaikyti vėlesniam momentui. Markus Piper. Kommissar, ich bin hinter Ihnen. Wenn Sie mal yes, I'm just please. Ich bin ja heilfroh, dass Sie gesagt haben. Aš labai džiaugiuosi, kad jūs pasakėte, kad dar net ir mokslininkams nepavyko rasti apibriešties, kas yra teritorinė sanglauda. Tai iš tiesų yra savoka, kurios mūsų rūmose niekas nesupranta ir 90 procentų kolegų e, nežino, kas tai yra. Manau, kad mes turime e, patys kalbėti apie konkretesnius dalykus ir nevartoti šios baisios savokos. E, mes kalbame apie finansus. Iki šiol kalbėjome tik apie finansus, apie lėšas. Tikrai yra labai svarbu visi tie mūsų tikslai. Tačiau e, mums iš komisijos trūko tokio dalyko. Neaišku, kas yra e, regionų advokatas ir yra tam tikri. Tam tikros bylos teismuose, teisme, e, teisingumo teisme e, iškeltos Vokietijos regionams. E, Ir todėl norėčiau paklausti, ar kas yra atsakingas už tuos regionus, kas rūpinasi subsidiarumu, kas rūpinasi dirbožėmio apsauga, kas rūpinasi komunalinėmis sąlygomis. Ar tai turėtumėte jūs būti komisaras šios ryties? Norėčiau taip pat paklausti, kaip jūs pats suprantate, yra jūsų, kokios yra jūsų užduotis, ar jūs pats e, esate pasirengęs būti regionų advokatu. Also, nachdem ich nicht dem anwaltschaftlichen Beruf entstamme. Kadangi aš nesu advokatas pagal savo išsilavinimą ar pagal savo profesiją, tai tuomet aš e, galėčiau save laikyti galbūt regionų tėvų, jeigu jūs man padėsite e, atlikti šį vaidmenį. Iš tiesų aš rimtai žiūriu į tokias problemas, nes kiekvienas tėvas yra suinteresuotas tuo, kad jų, jo vaikams sektųsi kuo geriau, kad jie gerai vystytųsi. Kiekvienas tėvas daro viską, kad tie vaikai gerai vystytųsi, tačiau kita vertus tėvas turi būti griežtas ir pasakyti, ten ir ten yra riba ir mes negalime negalime jos peržengti. E, ir kadangi komisijoje yra priimami e, visos komisijos kolegijos sprendimai, aš aišku darysiu viską, e, skirsiu dėmesį ir mano komanda skirs visą atitinkamą dėmesį, kad jeigu mes susidursime su kažkokias pasiekmes regionams, E, ir jeigu tai bus susijęs su sprendimais, kurie nepriklauso mano kompetencijai, aš vis tiek bandysiu e, kažką daryti. Ir aš, aišku, suprantu, kad kad įvertinant politikos rezultatus reikia e, taip pat atsižvelgti ir į regionų poreikius, ir į interesus, ir taip pat reikia užtikrinti, kad ten, kur yra kažkokių regioninių poreikių, kur galima juos minėti, tai būtent reikia juos minėti ir juos atsižvelgti. O jeigu jie juos neatsižvelgiama pakankamai, daryti viską, kad juos būtų atsižvelgiama. Kol kas daugiau negaliu pasakyti, tačiau galiu pasakyti, kad aš tikrai bandysiu būtent e, dirbti šią linkmę. Frage. Papildomas klausimas. E, ka, aš norėčiau paklausti apie regioninės politikos atribojimą ma, kaip manote, koks yra ryšys tarp struktūrinių fondų ir e, projektų finansuojamų žemės ūkio fondų? Ar nėra taip, kad mes kartais e, susidurėme su paraleliu finansavimu, nes tiesiog atskiros ministerijos iš skirtingų fondų finansuoja tuos pačius projektus ir, ir nėra atitinkamos apžvalgos? Žemės ūkio komitete yra šiek tiek kitokia nuomonė. E, mes apie tai dar diskutuosime, tačiau e, atvirai tariant, mano užduotis būtų ieškoti geresnio bendravimo, geresnio dialogo su kolegomis. Aš žinau, kad kartais persikerta e, tas finansavimas, persidengia, žinau, kad kai kada nepastebimi tokie dalykai, tačiau aš esu įsitikinęs, kad E, mums pavyks geriau suderinti abu tuos fondus, e, kiek tai yra įmanoma. E, aš tikiuosi, kad dar yra galima juos ir padidinti. Yra tam tikros veiksmų laisvės ir kad mes pagerinsime taisyklės dėl tų fondų naudojimo, pasieksime lengvesnio fondų lėšų panaudojimo galutiniam vartotojui, galtiniam gavėjui. Bet aišku, mums reikia e, geresnio bendradarbiavimo, bendravimo tarp abiejų fondų. Ir manau, kad tai bus vienas iš pirmųjų mano darbo tikslų siekti to geresnė, tos geresnės komunikacijos. So you, Stavrakakis, kuris sėdi už jūsų taip pat. Ačiū. Gerbiamas paskatasis komisijos nariai. Jūs tikriausiai sutiksite su tuo, kad Europai, bandant atsakyti į didžiulius iššūkius socialinėje, ekonomikos ir aplinkosaugos rytyje, turi plėsti mokslinių tyrimų veiklą ir Europos ir tarptautinių mastų. Tačiau Europos regionų padėtis atskleidžia, kad yra labai dideli skirtumai tarp lėšų biudžete numatomų moksliniams tyrimams ir plėtrai skirtingose regionuose. Atsižvelgiant į tai, kad sanglaudos politika yra bendra Europos politika, kuri neišskiria nei vieno Europos regiono, o žinau, kad jūs esate dirbęs mokslinių tyrimų ir mokslo ministrų, kaip galima būtų padėti Europai uh, e, užtikrinti, kad, jo, kad jos regionai pasivytų vieni kitus ir kad pasiektų daugiau mokslinių tyrimų ir plėtros srityje. Deja, turiu tik dvi minutės e, ir galiu e, negaliu pasakyti visko, ką galima nuveikti šioje srityje. Tai ir yra skirtumas tarp e, tarp um, už mokslinius tyrimus atsakingo komisijos nario ir už regioninę politiką atsakingo komisijos nario portfelių. E, moksliniai tyrimai e, yra nepriklausomi nuo geografinių kažkokių interesų, o kalbant apie geografinę, e, apie regionų politiką, reikia atsi, atsižvelgti į tai, kad mokslinių tyrimų rezultatai būtų vienodai e, pritaikyti visai Europai, visiems regionams. Ir būdamas mokslinių tyrimų ministrų, aš buvau surengęs tokią platformą ar forumą, kuriame, kuriame susitikdavo e, rytų Europos e, mokslinių tyrimų ministrai. E, Nes mes siekiame išlaikyti protus Europoje, tačiau to, ko mums e, nereikia, tai yra e, mokslinių tyrimų koncentravimasis tik į tam tikras vietas, į tam tikrus miestus Europoje. Mes turime siekti vienodo paskirstimo visoje Europoje. Ir čia yra įvairių idėjų, palidovinių projektų, žinių centrų universitetuose. Ir matau, kad mano laikas jau baigėsi, tačiau mes tikrai apie tai dar galime kalbėti e, labai ilgai ir galėsime apie tai kalbėti. Ir tiesiog norėčiau akcentuoti, kad mums reikia paskirstimo, vienodo paskirstimo visai Europai. Ir aišku, e, mokslinės veiklos iniciatyva e, yra universitetuose, o paskui vėliau tie rezultatai turi būti įgyvendinami įmonėse. Kam? Ačiū, ponė komisijos nary, jūs ką tik pasižadėjote e, ateiti pas mus ir kalbėtis apie mokslinius tyrimus, inovacijas ir kitus dalykus. Ponas Bžežina. E, Pone Han, mano klausimas yra palyginti lengvas kalbant apie kito programavimo laikotarpio taisyklės. Ar jūs ketinate išlaikyti sanglaudos politikos ir Europos regionų ir plėtros fondo ypatingą pobūdį? Taip pat, kalbant apie, kaip, kaip, atskirti, kaip ketinate atskirti Europos socialinį fondą e, iš, iš struktūrinio fondo. Tai tiek būtų. Ich weiß ja, dass die einfachen Fragen immer die... Tikrai sudėtingi klausimai. E, ir, aišku, tie sudėtingi klausimai dažniausiai būna politiškai įdomiausi. Ir čia vėlgi užsidaro ratas. Integruota regionų politika ir struktūriniai fondai turi būti socialinės sanglaudos dalis. Todėl aš manau, kad ateityje mes nekeisime struktūros ir esminių užduočių. Kalbant apie e, atskirus tikslus ir temas, aišku, čia mes galėsime e, ir netgi turėsime e, vystyti kažkokias naujoves, tačiau iš esmės mes neturėtume nukrypti nuo dabar esamos struktūros. Much, e, Ačiū dabar, Evgenij Kirilov. Ačiū. Pone paskirtasis komisijos nary. Sudėtingos ir pernelyg uh, keblios procedūros buvo tas rytis, kurią e, mūsų komitetas daug kartų e, kritikavo, kalbant apie, finansav... kalbant apie finansavimą ir apie paraiškų teikimą. Ta, tas procedūras kritikavo ir audito rūmai. E, žinau, kad daugelis valstybių, taip pat ir jūsų šalis, dėl to nukenčia ir daugelis valstybių narių savo, kad lėšas iš struktūrinių fondų kartais sunku panaudoti. Aš norėčiau paklausti jūsų, kokias priemonės, kokiu priemonių rengėtės imtis, kad būtų paskatintas supaprastinimas. Ir ar jūs manote, kad supaprastinimas yra testinis procesas, nes iki pat šio e, finansinės e, programos laiko tarp pabaigos išliks ta pati padėtis, tačiau mes turime galvoti apie ateitį, apie kitą e, laikotarpį. Ja, wie ich schon einleitend gesagt habe. Kaip jau sakiau savo įžanginėje kaip jau sakiau savo įžanginėje kalboje, vienas didžiausių ponios Hubner ir jos komandos darbo rezultatų e, buvo tai, kad buvo pateikti, kad buvo pateikti trys supaprastinimo paketai. Tai iš tiesų yra svarbus ženklas, kad e, lyginant su ankstesniais laikotarpiais iš tiesų buvo įmanoma atsižvelgti į atskirų regionų poreikius. Ir manau, kad e, kai jau bus priimti galutiniai sprendimai dėl trečiojo paketo, e, tai bus tikrai konkreti pagalba atskiroms valstybėms narėms ir finansinė prasme. Ir manau, kad būtent e, šiame programavimo laikotarpyje tai yra svarbi užduotis, nes aš galiu daryti išvadą iš E, atitinkamų pokalbių, kad e, galutiniam e, paramos gavėjui visuomet norisi turėti atitinkamą stabilumą. Ir būtų tikslinga, kad nebūtų nuolat keičiamos taisyklės, tačiau kita vertus yra atitinkamos darbo grupės, ekspertų darbo grupės valstybėse narėse ir jos būtent nagrinėja, kaip būtų galima e, taikyti tuos procesus kitame programavimo laikotarpyje. E, tačiau yra tikrai labai svarbu, kad buvo sukurtos paprastesnės taisyklės, kad pavyzdžiui galima e, e remtis bendra išmoka mažesniems projektams ar per, per, per, ar, ar, personalui skirtiems kaštams. Ir, kaip jau minėjau, tai bus nuolatinis procesas ir mes turėsime nuolat dirbti e, šioje srityje, tačiau e, vėlgi norėčiau pabrėžti, kad jau buvo pasiekta pažangos šioje srityje. Pone, paskirtasis komisijos nary, mane tikrai džiugina tai, ką išgirdau iš jūsų ir aš tikiuosi konstruktyvus dialogo ateityje. Thank you very much. And now we go to Madame Филис Хакаева Хюсменова. Не, Филис Хакаева Хюсменова. Благодаря, уважаема госпожо председател. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone komisijos. Pone kandidatė į komisijos narius, aš kalbėsiu labai trumpai. Jūs tikriausiai jau, jūs jau atsakėte iš dalies į mano klausimą. Kaip jūs tikitės įtraukti peržiūrėtą regionų politiką pagal naujas Lisabono strategijos taisyk, Lisabono strategijos taisyklės ir kaip ketinate šios politikos įgyvendinimą susijęti su kitų sričių politika? Darf bei zweiterem beginnen. Ähm, das, was ich schon äh, auch jau minėjau, jau kalbėjau apie tai ir nepriklausomai nuo tolimesnių procesų, e, aš jau pagal galimybės bendravau su savo potencialiais kolegais, e, kolegomis. Ir aš manau, kad yra tikrai svarbus signalas darbuotojams, kai atsakingi komisarai parodo, kad mes norime bendradarbiauti, o nesudaro įspūdį, kad mes neprivalome bendradarbiauti. Ir jau dabar vyksta bendradarbiavimas tarp regijo direktorato ir mokslinio tyrimo generalinio direktorato. Aš jau kalbėjau su e, ponu Potočnik, kad e, ta bendradarbiavimo dvasia, kurią jisai galėtų perkelti į aplinkosaugos sritį, kad jis, jis turėtų tą ir daryti. Taip pat aš jau kalbėjau su Simu Kalasu, e, kad jis testų atitinkamą darbą. Manau, kad yra labai svarbu, kad atitinkamos skirtingos politikos sritis e, pasikeistų nuomonėmis, pasikeistų interesais, kad vyktų mainai tarptų politikos ryčių, komunikacija, kad e, mes matytume, ką mes, pavyzdžiui, per regioninę politiką investavome į, į, į transporto, aplinkosaugos projektus ir panašiau. panašiai. Tuomet mes pamatysime, kad tai yra e, žymiai didesnės sumos negu sumos, kuriuose, e, su kuriomis mes susidurėme atskirose sritise. Ir e, manau, kad visi mes esame suinteresuoti, kad atitinkamos žinios būtų. E, pateiktos integruotai regioniai politikai, tai yra, kad ji galėtų remtis tomis žiniomis. Todėl aš dar kartą pabrėžiu, kad aš nesu už tą tokį sektorinį požiūrį, bet esu už integruotą požiūrį. Much, Labai ačiū. Dabar ponė Sofija Briar Okoniu. Ačiū. Pone paskatasis komisijos nariai. Mėly kolegos. Regioninė politika kartais kritikuojama dėl to, kiek kainuoja, kiek ši politika kainuoja, ypač dėl to skundžiasi kartais didžiosios įnašo į biudžetą mokėtojos. Bandydami e, paneigti šią kritiką, ne visada galime tiksliai nurodyti tos politikos privalumų Ar jūs neketinate aiškiau pademonstruoti e, regionės politikos naudos, apčiopiamos naudos, ypač, pavyzdžiui, bendrovėms? Ir kokias iniciatyvas galima būtų pasiūlyti, kad tai būtų pasiekta? O bendrais bruožais, kalbant, galbūt reikėtų kitaip pristatinėti informaciją Europoje apie taip, kaip panaudojamos ES fondų lėšos. Dėkoju negaliu viską, visko išvardinti, ką atliko ponė Hübner, tačiau nuo 2007 metų generalinėme direktorate yra atskira sritis, atskiras skyrius, kuris e, kurio užduotis yra regionų politikos įvertinimas. E, jūs iš tiesų teisi, e, iš tiesų yra labai svarbu, kad mes piliečiams parodytumėme, kas, kaip buvo panaudotos e, lėšos. Ir aš esu tvirtai įsitikinęs ir manau, kad tikrai bus įrodymų, e, raštų pateiktų įrodymų, kad e, kad investicijos į regionų politiką tikrai apsimokėjo, e, nes yra tūkstančiai prancūzų įmonių, kurios e, turėtų visai kitokias e, rinkos sąlygas, pavyzdžiui, neišsivysčiusiuose regionuose. Taip pat tai yra susiję su darbo vietų užtikrinimu ir toje pačioje Prancūzijoje. Ir e, tikrai, jeigu mes pažvelgtumėme, ką mes investuojame ir ką mes gauname, pamatytume, kad tas rezultatas yra puikus, tačiau tą yra dabar labai sunku apibendrinti taip trumpai. Todėl manau, kad mes turime e, platesnė prasme kalbėti apie naudą iš e, skirtų lėšų. E, Galbūt e, tai yra šiek tiek rizikinga hipotezė, bet manau, kad e, mokėtojai, šalis mokėtojos galbūt netgi gavo didesnės naudos negu e, paramos gavėjos. Ir mes tikrai turėsime dirbti tą linkmę, kad galėtume puikiai pavaizduoti tos investicijų rezultatus piliečiams. Nuno Tekseira. Ačiū. Dabar Nuno Tekseira. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu pasveikinti Jūs, geriamas paskirtasis komisijos nary. Paž... Peržiūrėjus regioninės anglaudos žalėje knygą, atrodo, kad ypač išsiskiria dviejų rūšių regionai - pereinamojo laikotarpio regionai bei atokiausi regionai. Ir pagrindinis kriterijus, kuris apsprendžia galimybę gauti pagalbą yra tai, kad e, vidurkis pragyvenimo turi būti 65 e, procentai ES vidurkio. O tokiausi regionai dažniausiai gauna pagalbą automatiškai. Galbūt reikėtų priskirti tuos, tas bendruomenės, kurios, kurios, kuriuose tas uh, E, lygis yra 75 procentai, e, jos, jas priskirti atskirai grupiai arba įvesti papildomus kriterijus? Ar tai yra diskusija apie ženklinimą? Aš supratau, kad ir kad vyksta diskusija apie BVP ir kad yra atitinkami duomenys, pagal kuriuos yra vertinama Aš esu pats irgi už tokią diskusiją ir esu atviras diskusijai. Ir Aš nežinau, ar bus kažkokių kitų. Ir kad daž, ar bus e, kažkokių kitų duomenų, kurie būtų taikomi visoms rytims, nes kol kas atrodo trūksta vieningų standartų. Tačiau manau, kad mes turime įvesti ir kitus duomenis, ypač kalbant apie periferinius regionus. Jau dabar ten yra taikomos įvairios paramos priemonės per regioninę politiką, kad būtų galima reaguoti į tų regionų individualius poreikius. Ir kalbėdamas apie ateitį, aš galiu pasakyti, kad dar turiu pasidomėti šią problemą, bet atrodo, kad tos priemonės yra pakankamai gerai išvystytos ir yra svarbu, ar valstybės narės ir jų regionai moka tinkamai pasinaudoti tomis priemonėmis. Elisabeth Schlitter. Ačiū, Elisabeth Schlitter. Labą dieną. Pone Han, jūs kalbėjote apie e, sukčiavimo netoleravimą, apie korupcijos netoleravimą. Kaip jūs reaguotumėt į tai, jeigu žiniasklaida kaltintų valstybę narę eikvojant ES lėšas Ar jūs e, tikrintumėte tokią informaciją, ar lauktumėte e, teisingumo teismo sprendimo, ar jūs konfliktuotumėte su tokia valstybė nare, ar tiesiog ne, nieko neveiktumėte, kai buvo studentų streikų atveju? Also ich duck mich grundsätzlich nicht weg, sondern... Aš aišku, tikrai nagrinėčiau tą informaciją, tikrai nenusisukčiau, ne, neselčiau taip, kad atrodytų, kad aš nekreipiu dėmesio. E, reikia išnagrinėti visus kaltinimus, net jeigu jie kartais atrodo nepagristi, tačiau turi būti pateikti įrodymai ir aš visuomet praeitie savo veikloje, aš nesvarbu, kokioje srityje turėjau atsakomybę, Aš visuomet nagrinėjau pateiktą informaciją ir manau, kad tai yra atsakomybės reikalas, tai yra atsakomybė ir prieš mane patį, ir prieš instituciją, kurioje, kurioje aš dirbu ir taip aš dirbsiu ir ateityje. Toks yra mano esminis įsitikinimas ir e, aš manau, kad iš tiesų reikia e, vykdyti tokius įsipareigojimus. Mūsų pareigos tai parei, daryti įpareigoja. Austrijos laikrašiai rašo, kad jūs yra kaltinamas, tuo, kad tuo metu, kai e, dirbote Novamatik e, valdyboje, pateikėte atitinkamus dokumentus ir kad yra atitinkamas interesų konfliktas, jau norėčiau, kad jūs pateiktumėte tuos dokumentus ir pakomentuotumėte situaciją. Kadangi jūs kaip ir aš kalbate vokiškai, jūs. E, e, galėčiau jūs informuoti, kad mano įmonė pirko e, žemės klypą ir yra tariama, kad tai buvo daroma jodomis lėšomis. Iš tiesų tai yra netiesa. E, aš tuo metu nebuvau tos įmonės nei e, e, narys, nei darbuotojas, nei kažkoks organas. Thank you very much. Tomaš Piotr Poremba. Dabar ponas Tomaš Piotr Poremba. Gerbiamas kandidatė, aš turiu klausimą apie jūsų darbą kaip komisaro sakingo už regionų raidą. Pirmasis klausimas yra susijęs su Baltijos jūros strategija. Be bejonės šis klausimas įeina į jūsų kompetenciją. Kaip žinote, šis klausimas yra labai platus ir jis turėtų, jis apima ne tik išorinius aspektus, bet ir aplinkosaugos aspektus ir argumentus. Turiu klausimą. E, kaip Jūs ketinate ateityje bendradarbiauti su aplinkos saugos komisijos nariu? Ar Jūs e, skirsite daug dėmesio tam, kad Nord Stream projektas didel, kelia didelį pavojų Baltijos jūros aplinkai? Europos parlamento rezoliucijoje priimtoje 2008 m. Liepos mėnesį buvo taip pasakyta. Ir kaip žinote, ten yra labai daug ekologinių argumentų, kurie pasisako prieš šį projektą. Aš norėčiau išgirsti jūsų nuomonę ir e, ką jūs apie tai galvojate. Antras dalykas dėl mūsų bendradarbiavimo. Turiu galvoje konkrečiai jūsų bendradarbiavimą su regionų plėtros komiteto nariais. E, norėčiau, kad mums būtų suteikti visi reikalingi dokumentai ir medžiaga apie struktūrinių fondų naudojimą valstybėse narėse apie programų gyvendinimą, apie kitus techninius aspektus. Turiu pripažinti, kad aš pats e, susidūriau su sunkumais gaudamas tokią medžiagą iš Europos komisijos. Todėl aš norėčiau sužinoti, ką Jūs apie tai galvojate. Ačiū. Dėl pirmo klausimo galiu atvirai pasakyti, kad kol kas dar negalėjau mm, su tuo susipažinti, todėl negaliu pateikti jums išsamaus atsakymo. Aš žinau tą temą, tačiau dabar būtų iš tiesų nekorektiška pateikti jums kažkokį paviršutinišką atsakymą, e, todėl aš vėliau skirsiu dėmesio šiam klausimui, nagrinėsiu jį ir kadangi aš būdamas mokslinių tyrimų ministras e, daug reikalų turėjau su ponu Patočnik, e, manau, kad jis yra tas kolega, su kuriuo aš galėsiu puikiai bendradarbiauti ir manau, mes galėsime susitarti. E, kita vertus, E, aš tikrai e, esu atviras visiems jūsų klausimams, e, į juos atsakysiu kol kas. Aš tiesiog stengsiuosi jūs, jūs vis, jums visuomet pateikti atitinkamus dokumentus ir, pavyzdžiui, kalbant apie atskirų įmonių apsaugą, apie visą informaciją e, apie tas įmonės, manau, kad ją reikia nagrinėti labai išsamei, bet aš savo ruoštų esu už kiek įmanoma daugiau skaidrumo ir manau, kad jūs visuomet turite gauti tiek informacijos ir tokios informacijos, kurios jums reikia darbui. Um, Ricardo Cortes Lastra. Ačiū, ponia komisijos nary. Dabar Ricardo Kostres Plastra. Tribuna. Ačiū. Pone Han. E, Pastarėjai audito rūmų pranešimai ataskaitos sudaro neigiamą vaizdą piliečiams apie tai, kaip panaudojamos mūsų aptariamų fondų lėšos. Tačiau daugybė taisyklių netitikimų, fondų panaudojimo taisyklių netitikimų yra klaidos, o ne tyčiniai bandymai e, grobstyti lėšas. Kaip Jūs ketinate užtikrinti, kad sanglaudos fondo lėšos būtų naudojamos veiksmingai ir našiai? Taip pat noriu paklausti, kaip Jūs rengiatės skleisti informaciją piliečių tarpe ir kaip ketinate paaiškinti, kad egzistuoja labai akivaizdus skirtumas tarp klaidų, kurios padaromos dėl pernelik sudėtingų procedūrų ir sąmoningo bandymo uh, savintis lėšas. Mich das auch maßlos stört, dass hier alles in einen Topf geworfen. Na, aš apie tai ilgai mąsčiau. Nes mane tikrai glumina tai, kad visi šį klausimą š, š, priima iš karto suvokdami, manydami, kad klaidos automatiškai lygų bandymams apgaudinėti, neteisingai panaudoti lėšas, tačiau iš ties teisybė yra visiškai kitokia. Pone Hübner ėmėsi priemonių, kad e, klaidų skaičius sumažėtų. Tačiau vėlgi reikia vertinti vykdomus projektus, kad tai išsiaiškintumėme. Reikalingi kontrolės mechanizmai, kad būtų galima tai padaryti. Ir netrukus pasirodys 94-95 e, metų rezultatai. 1999 metų rezultatai ir pamatysite, kad tikroji padėtis nėra tokia baisi. Ir kai analizuojame situaciją, sprendžiame, kokių priemonių imtis, visada bandome vytis, pasivyti septyniarių metų laikotarpį. Vykdomi kontrolės ir stebėsenos projektai, pavyzdžiui, vertinant projektus, kurie buvo vykdomi 2000 iki 2006 metų, tuomet sąlygos buvo skirtingos. Dabar kalbame apie laikotą iki 2011. Manau, kad daug didesnių mastų reikės. E, Reikėtų gilintis į tuos projektus, kurie yra vykdomi dabar. Reikia. Ir jeigu tai bus padaryta, tikrai, man atrodo, paaiškės, kad klaidų kiekis sumažėjo. Nenoriu, kad jums susidarytų įspūdis, kad aš kažkaip labai atsipalaidavęs į tai žiūriu. Per nelik dažnai politikoje kai kas vyksta per lietai, daug lėčiau nei mes norėtumėme. Bet manau, kad jūs galite manim pasitikėti, mes tikrai nemažai nuveikėme Ir manau, kad mūsų tos veiklos rezultatai bus netrukus matomi. Toliau ponas Richard Zeber. Pone pirmininkė, pone komisarė, jūs kalbėjote apie periferinius atokius e, regionus, paminėjote salas, tačiau aš turiu omenyje kai kuriuos kitus atokius e, regionus, pavyzdžiui, kaimo regionus. Kaip Austras jūs e, tikriausiai žinote, e, kokios yra e, natūralios topografinės sąlygos, neigiamos sąlygos ir ar jūs e, žadate, ką nors e, daryti, e, ką nors keisti šioje srityje, atsižvelgdamas į statistinius kriterijus. E, Tikriausiai jūs nenustepsite, kad aš nors ir kilęs iš vienos, aš e, turiu atitinkamą, e, jaučiu atitinkamą simpatiją kalnams. Ir e, iš tiesų netoli e, mūsų yra tokie kalnų regionai, kurie susiduria su e, problemomis ir mums reikia reaguoti į tas problemas ir e, mes jau dabar turime turėti atitinkamas e, priemonės, yra labai daug e, programų, pagal kurias būtų galima kažką nuveikti tose vietose, pavyzdžiui, kad tose tokiuose regionuose, periferiniuose regionuose skatintumėme konkurencingumą, tačiau daug kas priklauso taip pat ir nuo pačių regionų, kad per savo vietos e, kažkokias institucijas jie dalyvautų atitinkamuose projektuose. Pagal tą diskusiją, kuri jau dabar e, kilo ir kalbant apie e, kalnų regionus reikia e, taip pat atsižvelgti ir į visas smulkes problemas ir ar jūs galite mus patikinti, kad e, tos problemos bus ypatingai nagrinėjamos, nes manau, kad čia dar yra labai daug ką nuveikti, nes dažnai ta, tos bendrosios ES programos yra per grūbės, jos neatsižvelgia į smulkes problemas. Taip, tačiau E, mes diskutuojame iš vienos pusės apie supaprastinimą, tačiau kita vertus e, mes bandome ieškoti kažkokių specifinių sprendimų, specifinių duomenų. Ir manau, kad mes turime atsižvelgti į, į realybę vietoje. Tai turėtų būti subalansuota. Mes susidurėme su įvairiomis skirtingomis problemomis ir čia reikia ieškoti e, kažkokio subalansuoto sprendimo, tačiau kita vertus, remdamėsi subsidiarumo principu, mes turime E, stengtis e, tą subsidiarumo principą taikyti proporcingai su tam tikra pusiausvira, kad, e, kad nesukeltume atitinkamų kitų problemų ir kad euroskeptikai netaptų dar skepti, skeptiškesni. Pone pirmininkė, ačiū. 2009 m. gruodžio mėnesį regionų generalinis direktoratas pateikė Švedijos pirmininkavimui e, teritorinės anglodos dokumentą Kirūnoje, Švedijoje. Šiame dokumente buvo kalbama apie naują dekologiją e, tos valdžios e, vystimosi veiklos koordinavimui. Savivaldybės šį dokumentą įvertino kaip e, esminį dokumentą sanglaudos politiką įgyvendinant. Be to, tokia metodika leidžia atsižvelgti į vietos poreikius ir sukurti tikrai nacionalinės regionams būdingas plėtros politikas. Kaip Jūs ketinate tą koncepciją išplėtoti, kad ji taptų busimosios anglos politikos e, sudėtinė dalimi visuose regionuose ir miestuose ir kaimuose? Kaip jūs ketinate įtraukti vietos valdžios atstovus glaudžiau į šio dokumento rengimą? Absolut, ich denke, das, das muss ein. Manau, kad tai turėtų būti mūsų tikslas. Mes turime kiek įmanoma labiau įtraukti vietos struktūras ir mes turime joms padėti, taip pat turime stengtis e, vedami partnerystės e, dvasios e, dirbti su nevyriausybinėmis organizacijomis, su, pilie, e, su pilietinės visuomenės organizacijomis, e, kad ir taip pat netgi su atskirais asmenimis iš to regiono, kad e, galėtume toliau vystyti e, regionus, nes per tai e, atsiskleidžia Europos įvairovė, tai yra jie atsiskleidžia per jos regionų įvairovę. Um, particular... Ačiū. Ypač mano regionas, Anglijos pietričių regionas, e, kuris yra pakankamai turtingas E, ir jam paramos nereikia. Tačiau jame yra labai daug vadinamųjų mobiliųjų darbuotojų iš rytų Europos. Ir tos savivaldybės, kuriuose yra tokių darbuotojų daug, stengiasi deramai paremti tokius žmonės. Aš norėčiau uh, su, suprasti, ką jūs galvojate, kaip tokius uh, turtingesnius regionus per LDM būtų galima paremti ir ar nemanote, kad yra kliučių, uh, kurias uh, turi atremti vals, kai kurios savivaldybės, nes tas kliūtis sukuria valstybių narių vyriausybės. Uh, E, jos tarsi bando užkirsti kelią susisiekti su savivaldybėmis tiesiogiai. Naja, ähm, das ist schon ein blödes Stichwort Multilevel Governance. Čia mes turime kalbėti apie daugia pakopį, e, daugia pakopį valdymą ir bendradarbiauti su valstybėmis narėmis, tačiau per dialogą su valstybėmis narėmis, e, kas jau vyko ir praeitie, mes turime kreipti didelį dėmesį į regionų ir vietos struktūrų įtraukimą į tą dialogą. Ir manau, kad e, iš tiesų yra tikslinga kalbėti apie tai, ar e, lėšas galima panaudoti labiau individualizuotai atskiriems regionams, labiau atsižvelgiant į tų regionų poreikius ir į e, tų regionų valdžios kažkokius poreikius. Ponas Buštinar. Thank you very much. Labai ačiū, gerbiamas kandidatai komisarus. Savo atsakymuose Europos parlamentui jūs tarp svarbiausių iniciatyvų paminite ką jūs ketinate daryti per artimiausius metus ir tarptų veiksmų yra Dunojų strategija. Mes, regionų komitetas ir aš kaip rumūnas labai sveikinu tokį ryštą ir jūsų iniciatyvą propaguoti tokią europietišką strategiją. Taigi, kokios yra jūsų pagrindinės gairės, kuriant tokią strategiją, kurioje Europos parlamentas neišvengiamai bus jūsų partneris ir jūsų draugas? Ačiū. Danke, gerade die letzte Bemerkung war mir ganz wichtig. Kaip tik paskutinė pastaba man yra labai svarbi. Manau, kad tai iš tiesų yra labai įdomus projektas, nes Jame dalyvauja aštuonios valstybės narės ir šešios dar ne valstybės narės. Ir iš savo požiūrio taško aš galiu pasakyti, kad tai yra tikrai labai teigiamas signalas, ypač kalbant apie e, teritorinį bendradarbiavimą. E, ir Dunojus čia e, bus tarsi tokia vienijanti ašis. Manau, kad po dviejų savaičių e, prasidės pirmieji seminarai ir jau iki vasaros bus e, numatytos tam tikros turinio gairės. Tikiuosi, kad daugelis iš jūsų taip pat dalyvaus tose seminaruose, pasidalins savo žiniomis, savo patirtimi ir tokiu būdu dalyvaus e, Dunojaus regiono strategijos formavime. Aš e, kita vertus galiu pasakyti, kad Baltijos jūros regiono strategija yra kitas svarbus bandymas skatinti regionų bendradarbiavimą, regionų, kuriuos vienyje e, panašios problemos. Pavyzdžiui, e, kaip, kad jie gali kartu spręsti tas problemas, kartu ieškoti išeičių. Ir kad nebūtų kūriamos papildomos struktūros ir nereiktų papildomo biudžeto, tai yra, kad būtų remiamasi įgyvendinant minėtus projektus jau egzistuojančiomis struktūromis ir tomis e, atskirų regionų paramos galimybėmis, kurios jau iki šiol egzistuoja. Ačiū už atsakymą ir aš esu tikras, jog jei kitą savaitę parlamentas patvirtins rezoliuciją dėl Dunojaus regiono busimo strategijos, tai bus puikia pradžia ir jums, jūsų darbe šiame poste ir mums parlamentui imantis tokios svarbus ES projekto. Matula. Ačiū dabar Josif Matula. Mulțumesc, doamnă președintă. Domnule comisar de... Ačiū pirmininkė gerbiamas paskirtasis komisijos nary, savo atsakymo sąraštu jūs sakote, kad sanglaudos politika suteikia daugiavakopio valdymo e, galimybę, kuri yra tai yra unikali ir šiuolaikinė sistema, apimanti vietos valdžią ir atitinkanti e, dabartinės ES strategijas Jūs taip pat minėjote, kad ateityje tokia sistema, sistema turėtų būti sustiprinta ir kad reikėtų ištirti galimybės sustiprinti vietos ir regionų veikėjų vaidmenį. E, dabar Europoje re, re, egzistuoja įvairiausios rūšies, įvairiausių rūšių stambumo ir stambumo administraciniai vienetai bei valdžia. Kalbant apie sanglaudos politiką ateityje, kaip jūs įsivaizduojate santyki ryšius tarp tų visų skirtingų struktūrų ir kas vadins svarbiausia vaidmenį? Also der Ansatz kann aus meiner Warte sicher nicht darin bestehen, dass äh Tikriausiai jūs äh, nenorėjote to pasakyti, bet Man atrodo, kad neįmanoma pritaikyti vieningo, vienintelio administracinio suskirstimo modelio Europai. Priešingai, įvairovė yra Europos stiprioji vieta, privalumas. Europos šalis ir regionai susiformavo iš įvairiausių valstybių, teritorinių vienetų, kurio, kurie buvo susiformavę istorijos eigoje. Na ir mes turime tuos tą teritorinių vienetų įvairovę. Mano požiūris į regionus yra lankstus. Nes sunku lyginti dvi šalis, pavyzdžiui sunku rasti pagrindą palyginimui, bandant atrasti ekvivalentiškas institucijas dviejose šalyse. Todėl reikia laikytis lankstaus požiūrio į viską reaguoti lankščiai ir veikti lankščiai. Tačiau oficialios, formalios struktūros turi būti pakankamai lankščios, kad gebėtų apimti ir įvairiausių kitų suinteresuotų grupių atstovus į diskusijas. Regioninė politika bus sėkminga tik tuo atveju, jeigu joje dalyvaus piliečiai. Ir būtent regionų politika yra labiausiai matoma Europoje. Ir žmonės turi būti jos dalimi. Ir mes turime formuluoti politiką taip, kad žmonės jaustųsi, kad joje dalyvauja. Ir ją reikia taip parengti, kad e, būtų užtikrinta žmonėms dalyvavimo galimybė. Neturėtumėme nuklysti, e, neturėtume per daug dėmesio skirti formalioms struktūroms. Marie Teresa Schmidt. Tarp valstybinė politika yra labai svarbi Europos regionams ir milijonui europiečių gyvenančių pasienio regionuose dažnai yra susiklostę tarp valstybiniai ryšiai ir, ir žmonės, žmonės yra svarbu kas, kasdienėme gyvenime. Noriu paklausti, ar tai yra jūsų prioritetas, kur tas aspektas, kur tą aspektą jūs matote sanglaudos politikoje ir kaip mes galėtumėme jį plėtoti, vystyti Europoje. Manau, kad mes iš savo istorijos turėjome pasimokyti, kad e, blogiausia yra, kai yra nubrėžiamos tam tikros sienos ir reikia judėti tarptų sienų. Ačiū Dievui, mes to nedarėme. Todėl aš e, skatinu ir remiu kiekvieną politiką, kuri peržengia sienas. Nesvarbu, ką mes turėsime omenyje kalbėdami apie sienas. Ar tai bus e, sienos netgi viename regione ar vienoje valstybėje. E, manau, kad regioninis bendradarbiavimas e, turi, e, kad nesvarbu, ar tai bus regioninis bendradarbiavimas tarp europinių regionų su regionais iš ne ES valstybių narių, ar tai bus, pavyzdžiui, pasienio regionų bendradarbiavimas. Ir manau, kad mes tokį sienas peržengianti bendradarbiavimą turime remti ir manau, kad tai yra tik vienintelė įmanoma politika, kuri padėtų sukurti daugiau pridėtinės vertės ES piliečiams ir tuo pačiu e, galėtų užtikrinti e, gerovę, teisinės valstybės egzistavimą ir e, politinį stabilumą. Jūs sakote, kad sienos neturėtų tapti kliūtimi. Tačiau net ir ES lygių e, kartais reikia išspręsti tas e, problemas e, susijusias su pasienio zonomis, tam, kad tos pasienio zonos galėtų plėtotis. Ja, ehrlich gesagt, das ist. Atvirai sakant, tai turėtų būti mūsų tikslas. Jeigu aš nebūčiau tuo įsitikinęs, e, tai tuomet aš turėčiau jau dabar atsisakyti šio posto. Aš manau, kad e, tikrai galima tikėtis, kad tokia politika e, kažką pakeis, o juk ir yra svarbu kažką keisti sienas peržengiantis bendradarbiavimas, e, ypač bendradarbiavimas e, su regionais esančiais už ES ribų, e, turi būti mūsų tikslas. Ir manau, kad tai netgi atitinka vieną iš užduočių, kurią savo buvo išsikėlusi ES jos kūrimo laikotarpiu. Tai yra, ji siekia užtikrinti taiką visame regione, visoje Europoje. Ir manau, kad mes ir toliau turime plėtoti šią užduotį, ją vykdyti. Todėl, e, jeigu bus kažkokių valdymo problemų, tai mes turėsime jas kažkaip spręsti, nes tam mes ir esame. Obrigado, senhor presidente. Paulo Alves. Dėkui, ponė pirmininkė. Gerbiame kandida, gerbiamas kandidatai komisarus, žinant, kokie pasauliniai iššūkiai iškyla, kokie iššūkiai iškyla regionuose, labiausiai nutolumuose regionuose Europoje, tai suprantame, kad e, net ES viduje egzistuoja rimtų problemų, kurios apsunkina tų regionų gyvenimą. Kaip ES gali padėti jiems, žinant tokius rimtus globalius iššūkius, kaip tai galime padaryti sėkmingai? Aišku, reikia naujos strategijos tiems regionams, kuri e, leistų jiems susidorojant su tais ypatingais sunkumais ir padėtų tų regionų potencialo išnaudojimai. Ačiū. Absoliut, Iš tiesų, jūs manyje rasite š, e, šios nuomonės atstovą, nes galiu tik tai pakartoti ką, tai, ką jūs pasakėte. E, mano politikos suvokimas, aš politiką suvokiu ne taip, kad aš turėčiau kitiems žmonėms e, užkrauti, kažkaip primesti savo gyvenimo stilių ir sakyti, kad visi kiti turi gyventi taip, kaip aš gyvenu, kaip tik priešingai. Tačiau e, aš esu E, visiškai įsitikinęs, kad europinis gyvenimo modelis grindžiamas vertybėmis, kuriomis mes galime didžiuotis ir tuo modeliu mes galime didžiuoti, kad mes jį galėtume pristatyti kitiems. Ką jie su tuo modeliu darys, jie patys turi nuspręsti. Mes e, neturime kitiems sakyti, kad jūs turite perimti mūsų modelį. Ne, bet aš e, noriu, kad mūsų modelis būtų geriau pristatytas, kad kiek įmanoma daugiau e, e šalių žinotų, koks yra mūsų modelis ir ko mums pavyko pasiekti e, istorijos e, raidoje. Todėl manau, kad mes turime e, E, imtis tokių iniciatyvų, kokias jūs dabar ką tik paminėjote, nes tai netgi mus pačius įpareigotų, įpareigotų kitų žmonių atžvilgių e, mūsų ekonominės gyvenimo gerovės e, sąlygas pristatyti kitiems ir tikėtis, kad e, jos bus perimtos. Tačiau būtent tie kiti turi priimti sprendimą, ar jiems priimtinas tas modelis. Ačiū. Gerbiamas e, komisijos kandidatė, klausė pona Šonkelį. E, komisijos transporto politika ir regiono politika yra labai glaudžiai susijusios. Tokios programos kaip transeuropiniai tinklai ten turi didelės įtakos regionų politikai. Kaip jūs minėjote, jau šimtas tūkstančių kelių yra nutiesta, o be to, kilometrų kelių yra nutiesta, o be to ten turės uh, būti toliau tęsiami, kad regionai galėtų būti subalansuotai plėtojami. Kaip regionų kom politikos komisaras, kaip jūs įsivaizduojate, kaip bus galima kurti sinergiją tarptų dviejų veiklos ryčių, ypač atsižvelgiant į e, subalansuotų multimodalinių transporto infrastruktūrų kūrimą. Kokius prioritetus jūs toms rytims priskirtumėte, ypač skiriant dėmesį E, geografiškai periferiniams regionams ir regionų politikos globaliniam pobūdžiui, kai apie ką jūs kalbėjote labai teisingai savo žanginėje kalboje. Ačiū. Ja, genau zu diesem Thema habe ich ein erstes Gespräch. Übrigens. Taip, e, būtent šią temą aš kalbėjausi su Simu Kalasu ir mes nagrinėjome klausimą, kaip galėtume pagerinti transporto infrastruktūrą miestuose veikdami kartu. Nes manau, kad e, visi iš mūsų, kiekvienas iš mūsų galėtų pateikti šimtus pavyzdžių e, iš e, regioninio ligmens, kuomet e, tarp kuomet e, netgi nėra atitinkamo susisiekimo tarp miesto centro ir atokesnių to miesto e, kažkokių kvartalų ar priemeščių. Taigi jau čia, šioje srityje reikia labai daug nuve, nu, nuveikti, jau nekalbant apie transeuropinį lygmenį, kuriame mes kaip regionų politikos atstovai turime taip pat veikti. Tačiau atsižvelgiant į į modalinį miestų, miestų padalinimą, e, mes turime e, veikti taip pat ir miestuose. Ir manau, kad taip pat e, mes turime atsižvelgti į klimato kaitos problemas, į energijos tiekimo problemas ir jeigu mums pavyks sutvarkyti miesto transportą e, mes būtent prisidėsime ir prie tokių problemų sprendimo. Ir pavyzdžiui, jeigu mes skatinsime viešųjų transporto priemonių naudojimą, negu tai vyksta iki šiol, tai būtent kaip ir e, tai ir padės spręsti mano minėtas problemas, tačiau turi, būti, e, turi egzistuoti tos viešojo transporto priemonės. Taigi e, matote, kad e, miestų aglomeracijos e, dažnai yra svarbus energijos vartotojai ir dėl to mes čia turime dirbti iš vien, kad spręsime šitas problemas. Ačiū, mane tenkina atsakymas ir norėčiau užduoti klausimą, kuris nesusijęs su pirmuoju klausimu, bet žinau, kokios yra taisyklės, todėl atsisakau tos teisės. Toliau Karalampos Angurakis. Where are you? I mean, we, you don't have our colleague. Then, um... Jeigu šio kolegos nėra, tuomet John Bafton. Ačiū pirmininkė dar kartą. Pone Han, Europos audito rūmai neseniai konstatavo, kad Ispanija, Italija ir Portugalija E, padaro daugiausiai finansinių klaidų regionų politikoje, nes 2008-aisiais neturėjo būti išmokėta 2,7 milijardai eurų. E, šio klausimo pradžioje jūs pareiškite, kad, cituoju jūs, e, panaudosite visas priemonės, kad spręstumėte tokias problemas. Taigi, gal galite konkrečiai pristatyti priemonės, kurias naudosite, tarptuodamas šias tris valstybės? Ja, Aš pasidomėsiu šią problemą, šiuo klausimu. Kol kas šiandien aš negaliu e, pateikti specifinio atsakymo, nes e, neturiu atitinkamų dokumentų žinau, kad e, regio generalinis direktoratas labai intensyviai bendravo su atitinkamomis valstybėmis narėmis ir manau, kad reikia atskirti tai, e, kas yra klaidos ir e, kokie yra finansinių korektūrų mechanizmai, kaip galima tas klaidas ištaisyti. Ir būtent pastaruoju metu e, buvo labai daug tų finansinių korektūrų taikoma. Jeigu aš teisingai prisimenu e, skaičius 2008-2009 metais, tai buvo 2,5 milijardų eurų. E, E, būtent e, kuriems buvo taikomos tos finansinės korektūros. Tai yra tikrai didžiulis skaičius, jis yra žymiai didesnis negu praeitie, todėl e, jis mums rodo, kokia tai yra rimta problema. Tačiau dar kartą noriu pabrėžti, kad regioninės politikos tikslas yra ne tai, kad programavimo laikotarpio pabaigoje aš galėčiau pasakyti, mes sutaupėme tiek ir tiek milijardų ir jų neišleidome. Mūsų bendras tikslas turėtų būti lėšas atitinkamai pagal susitarimus, pagal programas teikti regionams ir rūpintis, kad tie regionai tinkamai panaudotų tas e, lėšas. E, Mes negalime suvokti regioninės politikos taip, kad e, mes siektume tik tai kiek ima, visais įmanomais būdais e, tau, taupyti lėšas ir sakyti, va tiek mes neišleidome. Pagrindinis mūsų tikslas turėtų būti tas lėšas panaudoti e, piliečių interesams e, tai yra mokesčių mokėtojų interesams ir panaudoti tas lėšas tikslingai. Ir manau, kad šioje srityje jau buvo pasiekta atitinkamos pažangos, tačiau kol kas aš e, negaliu atsakyti konkrečiai apie atskiras valstybės nares. Ačiū už atsakymą. Norėčiau pasakyti štai ką. 2,7 milijardai eurų yra didžiulė suma, tai nėra lašas jūroje. Ir jeigu jūs tapsite naujosios komisijos nariu, aš lauksiu, kad tas klausimas būtų sprendžiamas atimiausiais metais. Fran... Dėkui, dabar Franz Obermeier. Tai Pone ministrė, norėčiau dar taip kreiptis į Jūs. Norėčiau užduoti klausimą apie biudžetą. Kaip Jūs žinote, yra parengtas biudžeto projektas, e, kuriame yra numatoma mažinti lėšas e, regioniniams e, fondams ir e, atsisakyti tam tikrų regioninių e, projektų ir nuo regioninės paramos perėti prie struktūrinių lėšų paramos. Taigi e, norėčiau jūsų paklausti, ką jūs apie tai manote ir kaip e, manote padėti vargingesniems regionams, kad jie galėtų pasinaudoti sanglaudos fondo lėšomis. Galiu dar kartą pakartoti, kad regioninė politika turi būti skirta visiems ES regionams ir turi skirti atitinkamas finansinės lėšas. Tai, apie ką jūs paklausėte, tai buvo tiesiog pamastymai pateikti raštu. E, manau, kad mes turime džiaugtis, kad tie dokumentai jau yra prieinami, jie rodo, kad yra ne tik e, e, regionų politikos šalininkų, e, mes turime atsižvelgti į pateiktą kritiką. Manau, kad tai nėra problema, tačiau kita vertus galiu pasakyti, kad aš savo ruoštų pasisakau už integruotą regionų politiką. Ne dėl to, kad aš E, dabar e, pretenduoju į, į e, už regionų politiką atsakingo komisaro postą, bet dėl to, kad savo praeities veikloje ir analizuodamas įvairią man pateiktą medžiagą, aš suvokiau, kad kitokia ta politika negali būti. Tačiau kita vertus mes turime bendradarbiauti su kitomis politikos rytimis, nes būtų neteisinga e, galvoti, kad e, kiekviena politika turi veikti pati savo ne, e, ir regioninė politika turi būti tik tokia sektorinė politika. Tai būtų tikrai lemtinga klaida ir e, Aš netgi pasikalbėjęs su savo potencialiais kolegoms, kolegomis galiu pasakyti, kad e, ne vienas iš jų taip nemasto, kad tai turėtų būti sektorinė politika, ne, ne vienas iš jų neapsiriboja tik savo portfeliu, kiekvienas iš jų supranta, kad e, yra 2020 m. ES strategija, atitinkami tikslai ir mes visi kartu turime siekti tų tikslų o regionų politika taip pat galėtų prisidėti prie tų tikslų įgyvendinimo. Ir taip pat norėčiau pasakyti dar tokią paskutinę pastabą. Būtent e, dabar kai mes kalbame apie teritorinį regioninės politikos principą, kuris yra netgi reglamentuojamas sutartyje, mes negalime vykdyti kitokios e, regionų politikos negu integruota. Kitas klausimas. Nuo 1997 iki 2007 metų buvo Jūs buvote valdybos narys vienos įmonės, kaip tik viena mano kolegė apie tai klausė. Kiek žinau, e, prokuratūra yra, atlieka šiuo metu tyrimą. E, ar e, jeigu e, bus atitinkami duomenys e, pateikti, ar tai neįtakos jūsų darbo kaip komisarų? Tai nėra papildomas klausimas, tai pažeidžia mūsų taisyklės, tai komisaras pats tegu nusprendžia, ar jis nori atsakyti ar ne. Dėkoju, man yra labai svarbu atsakyti šį klausimą. Prieš mane nėra jokio proceso, netliekamas joks tyrimas, todėl man yra labai svarbu pabrėžti, kad e, aš, e, prieš mane ne, nėra jokio teisminio proceso. Very much, Karima Deli. To the, to the left. Ačiū, toliau. E, kolegė iš kairės. Ačiū kolegos. Žvelgiu į Lisabono strategijos tikslus. Norime sukurti konkurencingiausią ekonomiką, sukurti naujų darbo vietų, padidinti socialinę sanglaudą ir sumažinti skurdą iki 2010 metų. Dabar jau e, artėja tų tikslų siekimo etapo pabaiga, bet skurdo vis dar labai daug. 17 procentų ES gyventojų tebėra skurdus. Ir rizikos rizika, dėl skurdo rizika didesnė yra tarp moterų, vyresnio amžiaus žmonių. Ar sanglaudos politika galėtų tam padėti? 80 procentų ES gyventojų gyvena miestuose. Ar miesto teritorinė sanglauda bus jūsų regionų politikos vienas iš pagrindinių ramščių? Ja, das muss eine Priorität. Taip, tai turėtų būti prioritetas, nors čia yra labai svarbus bendradarbiavimas su kolegomis, čia reikia kartu ieškoti atitinkamų atsakymų ir aš žinau, kad e, būtent socialinio, kalbant apie socialinį fondą, e, E, buvo imtasi greitų ir lankščių priemonių, kuomet buvo bandoma reaguoti į aktualias problemas. Aš dar kartą susipažinau su tais dokumentais ir daugelį šalių buvo imtasi atitinkamų priemonių, buvo skirtos papildomos finansinės lėšos, buvo bandoma greitai reaguoti, nors tai nėra struktūrinių fondų užduotis. Tačiau buvo atsižvelgta į e, atitinkamas situacijas ir buvo taikomos atitinkamas priemonės. Euh, Papildomas klausimas. Jūsų kolega, panas Irtinger, e, šiandien per klausimą sakė jis, kad jis skirs lėš specialioms priemonėms, kad būtų sutau, padidintas energijos efektyvumas pastatuose, ypač per struktūrinius fondus. Ar jūs toks pasiūlymas tenkina? Toks pasiūlymas leistų e, subalansuotai sumažinti energetikos problemas, kurios dabar Europoje iškyla. Durch das Simplification Package nun auch schon möglich geworden. Taip, tai tapo įmanoma taikant su paprastinimo paketą, tačiau dabar kyla klausimas, ar tai bus pasinaudota, bus pasinaudota ar ne ir tikiuosi, kad bus pasinaudota. E, Vlasak. Uh, Han, uh, Ponas Vlasak, ponė Hanai, regionų ir savivaldybių asociacijos, miestų savivaldybės prašo, kad sanglaudos politikoje būtų laikomasi tvirtesnės pozicijos Jūsų nuomonė, ar tai yra naudinga sanglaudos politikos ateičiai, ar tai kelia grėsmę, ypač kai kalbam apie ateities sanglaudos politikos efektyvumą? wenn sich Städte und, und ähm, äh, okay. Jei miestai ir mažesnės gyvenvietės dalyvauja sanglaudos politikoje. Tai to jūs norite paklausti, taip? Again, they, they for... Jie prašo, kad Europos komisija turėtų tvirtesnę poziciją, ypač planavimo, sprendimų prieimimo, stebėsenos ir vertinimo požiūrio. Mano klausimas būtų toks. Ar jūs manote, kad tai yra pozityvu ar negatyvu? Dar kartą pabrėžiu, kad aš tai vertinu teigiamai, nes čia mes e, turime prisiminti subsidiarumo principą, o ir jeigu mes į jį žiūrime rimtai, o aš į jį žiūriu rimtai, tai mes turime siekti to, kad kad galbūt praktinėje veikloje tai reikš kažkokį vargą, nes dėl to, dėl to, kad reiks suderinti pozicijas su daugiau veikėjų ir galbūt kai kada užtruks ilgiau, kol bus priimtas atitinkamas sprendimas, tačiau kuo daugiau veikėjų dalyvaus priimant tuos sprendimus, tuo e, tvaresni bus tie sprendimai. Ir e, Čia galiu pasakyti lygiai tą patį kaip apie e, e mokesčių mokėtojus ar įmokų mokėtojus. E, nes e, tas įmokų mokėjimas vėliau paskui e, labai pasiteisina, nes iš to gaunama naudos. Jeigu mes norime, kad rinka veiktų, mes turime siekti ilgalaikių tvarių sprendimų, todėl aš pasisakau už įvairių ligmenų įtraukimą į sprendimų prieimimą. Aišku, tai bus galbūt ilgesnis ir sudėtingesnis sprendimų prieimimo procesas, bet jo rezultatas reikš naudą mums visiems. Ačiū. Dėkoju. E jūs šiandien labai daug, e, kalb... jūs šiandieninėse jūsų pasisakymuose paaiškėjo, kad jūs laikotės komisijos pirmininko Baroso linijos. Jūs anksčiau dirbote loka... E, vietos lygmenyje, e, didelėme mieste, vienoje, todėl aš norėčiau, kad jūs pasakytumėte labiau, pasisakytumėte labiau iš praktinės pusės jūs kalbėjote apie naujoves, tačiau aš e, negirdėjau jokių naujovių apie tai, kaip jūs įsivaizduojate sanglaudos politiką, ar jūs e, žadate e, remti vidutinės ir smulkės įmonės, juk tai yra dabar labai aktuali tema ES. Ar galite ką nors pasakyti šiuo klausimu? Mes turime labai ribotas lėšas, netgi per mažai lėšų, todėl turime jas labai tikslingai fokusuoti, koncentruoti, tai galbūt galėtumėte tiks, e, tiksliau pasisakyti šiais klausimais. Inhaltly. E, vienas dalykas yra turinio klausimai, o, kit, e, o kitas dalykas yra klausimas, kaip galima geriau panaudoti naujus finansinius instrumentus. Ir pastaraisiais metais e, atsirado pirmosios iniciatyvos šioje srityje, aš jas sveikinu, tačiau e, taip pat suprantu, kad kai kuriuose srityse e, ateities komisija turės spręsti atitinkamus klausimus, atitinkamas problemas ir aš esu įsitikinęs, nežinau, ar jūs pritarėte e, man, aš nežinau, ar, ar jūs manote, kad tai yra nu, kažkokia naujovė, bet aš manau, kad tai yra e, naujovė, kuomet e, mes siekiame politikos, kuri būtų labiau orientuota į E, paskolų politiką, nes tokiu būdu e, galima pasiekti didesnio įsipareigojimų vykdymo, kalbant apie atitinkamus e, projektus. Ir e, taip tuo pačiu, panaudojus e, papildomas lėšas, būtų galima įgyventi daugiau projektų. Manau, kad tai yra tikrai labai naujoviškas, naujoviška mintis ir mes e, turime siekti gaminti naujus produktus e, mikrokreditų pagalba ir tai yra tema, kurios pirmo, pirmas, pirmasias iniciatyvas pateikė būtent Europos parlamentas ir dabar svarbu remiantis tomis idėjomis išvystyti konkrečias priemonės. Tačiau, aišku, tai nėra paprasta, E, bet aš būtent ir norėčiau savo darbe eiti šią linkmę, nes manau, kad galbūt dar ir e, laikas tam nepribrendo, tačiau mums to labai reikia. Dėkoju, E, tačiau kita vertus mes e, negalime kaip su laistytuvu perlėti per visus projektus. Manau, kad mes turime atsižvelgti į atskirus projektus ir į smulkes įmonės, kurios, e, iš kurių tik 15 procentų veikia vidaus rinkoje. Todėl mes turime smulkes įmonės, smulkes ir vidutinės įmonės įtraukti į technologijų perdavimo projektus, į į įvairius naujovių projektus. Im Rahmen des Themas um, forsch... Kalbant apie mokslinius tyrimus, technologijas ir inovacijas, galiu pasakyti taip, tai yra sritis, kuriuose yra tikrai plataus užmojo strateginės gairės ir jeigu jūs pažiūrėsite į atitinkamus skaičius, atitinkamus duomenis, pavyzdžiui, E, aš atsimenu, kad per paskutinį programavimo periodą vien Prancūzijoje 13 tūkstančių įmonių gavo e, paramą inovacijų srityje tai manau, kad tai yra atitinkamas apčiopiamas rezultatas, kuris įrodo, kad kažkas vyksta šioje srityje. E, iš savo lėšų mes apie 86 milijardus eurų skiriame E, inova, inovatyviems projektams ir manau, kad dabar e, būtent iš to nemažą dalį gauna e, smulkios ir vidutinės įmonės. Taigi tas procesas jau vyksta, aišku, jį ateityje turime dar labiau stiprinti, tačiau turime nepamiršti savo didžiųjų strateginių gairių. Pone Vestfal. Pone Hamės čia. Norėčiau grįžti prie e, miestų matmens regionų politikoje. Jūs jau ką pasakėte apie tai, buvo užduotas keletas klausimų. Keturi iš, iš penkių europiečių gyvena miesto aplinkoje. Miestai yra Europos ekonomikos e, augimo variklis bet miestai taip pat ir yra, yra ir socialinių bei aplinkos sauginių, demografinių problemų šaltinis. Miestai vaidina svarbu vaidmenį, pavyzdžiui, užtikrinant geresnį gyvenimo lygį piliečiams. Ir čia noriu pristatyti keletą klausimų. Ar yra konkrečių planų dėl miestų plėtros ar tie planai yra regionų politikos dalis, ar tai yra specialūs plėtojimo planai ir kaip miestai gali dalyvauti integruotoje, integruotame regionų vystime. Ar jūs manote, kad e, regionai turėtų taikyti pri, tokį privalomą integruotą požiūrį, kuris apimtų ir miestus? Auch für die Städte gilt, wie für alle manau, kad miestams galioja lygiai tas pats, kas ir kitoms ES sritims, kad e, skirtingose miestuose egzistuoja skirtingos problemos. Ir aš, remdamasis savo žiniomis ir patirtimi, vis tik tai kalbėčiau šiek tiek santūriai apie tai, ką galima padaryti miestuose. Aš turiu tikrai labai daug idėjų ypač iš savo darbo patirties Vienoje, o manau, kad vieną galima palyginti su daugeliu kitų miestų, tačiau manau, kad taip pat Europoje yra kitų miestų, kurių, kurie vystėsi kitaip istoriškai, kurie turi kitokias problemas ir pavyzdžiui Vienoje labai aktuali tema buvo e, e, tikslingesnis žemės klypų panaudojamas e, miesto viduje. Bet, pažiūrėjau, tai galbūt yra tema, kuri visiškai neaktuali kitiems miestams. Kitiems Europos miestams galbūt yra aktualesnis nuotekų valymo klausimas. Taigi, tuo norėčiau pabrėžti, kad kiekvienas miestas susiduria su savo specifinėmis problemomis. Apie transporto problemas mes jau pakalbėjome, e, tačiau aš suvokiu. E, tai, kad 80 procentų europiečių gyvena miesto aglomeracijose, jūs tą minėjote, e, aš sakyčiau tik tai ne miestai, o miesto aglomeracijos, todėl mes turime didelį dėmesį skirti miestams ir jų problemoms. E, tikriausiai nebus įmanoma įpareigoti regionus e, atlikti kažkokias užduotis. Pavyzdžiui, aš čia prisimenu labai intensyviai diskutuotą žemėtvarkos klausimą ir teritorijų planavimo klausimus, tačiau aš e, galėčiau pasakyti, kad reikia atsižvelgti į atskirų regionų problemas ir pavyzdžiui, e, rytų Austrijos regione buvo, pavyzdžiui, įmanoma e, įvesti atitinkamus greičio apribojimus, taigi manau, kad e, ir kiti miestai su jais supančiais regionais galėtų atitinkamai spręsti tokias problemas. E, todėl manau, kad mes bendradarbiaudami ir bendraudami turėtume e, nagrinėti, kokios yra specifinės miestų problemos. Pone Vestfal, e, kalbant apie komunalinę politiką, yra labai svarbu, kad jinai būtų įtraukta į atitinkamus sprendimo prieimimo procesus. Maurice, where you are? Prašom. Morys Ponga. Gerbiama e, kandidatė į komisijos narius, dėkoju už e, susidomėjimą periferiniais regionais, kuriuos jūs paminėjote. Kaip jau jūs sakėte, tie regionai labai ženkliai prisėda prie ES įvairovės. Jūs žinote, kad e, nauji iššūkiai iškyla atokiausiems regionams, tokie kaip globalizacija, klimato kaita. Ir tie labiausiai atitolę regionai yra labiau pažeidžiami negu kiti tų iššūkių akivaizdoje. Jūs gal šiame kontekste galėtumėt pasakyti, kokios pozicijos laikotės dėl kompensacijos, kurie turi būti išmokėta tiems regionams dėl to, kad jie patiria papildomų išlaidų, dėl to, kad yra regionai, e, atitolio regionai ir salos ir jiems kaip labiausiai atitolsams regionams yra sunku siekti regionų politikos tikslų ir panaudoti juos nacionaliniam labui. Also, ich würde sagen, dass äh, schon bisher. Pasakyčiau taip, jau iki šiol e, finansinių atžvilgių uh, didelis dėmesys buvo skiriamas periferinių regionų vystimui ir plėtrai. Ir uh, galbūt dabar to tas dėmesys netgi sutvirtintas uh, sutartyje, todėl manau, kad tai yra pagrindas mūsų ateities darbui. Tačiau kita vertus ne visi klausimai susiję su finansavimu būtinai turi būti finansuojami iš regionų politikai skirtų lėšų. Mes čia turime skirti įvairius paramos politikos aspektus, e, turime atsižvelgti į įvairius e, regionų politikos dėmenis. Tačiau kalbant apie bendruosius įsipareigojimus periferiniams regionams aš e, darysiu viską, kas yra mano galioje, tačiau kita vertus mes turime skirti regionų politiką ir e, paramos e, politiką. Ir e, turime, jeigu kažką veikiame, nepamiršti kito aspekto. Labai ačiū. Karin Kadenberg. Pone komisarė, galiu iš karto pritarti jūsų paskutiniai pastabai šios diskusijos pradžioje. Jų, Jūs e, save vadinote regionų tėvų, kadangi aš pati esu penkių vaikų motina, aš manau, kad, kiekvieni, kad tėvai turi skirti ypatingą dėmesį vaikų problemam. Ir jūs čia paminėjote labai daug problemų, e, kurias jūs presite ir e, kur reikia jūsų paramos. Kita vertus, jūs žinote, kad reikės labai sunkiai kovoti už biudžeto lėšas, nes jos yra pastoviai mano, mažinamos. Todėl mes iš jūsų kaip gero tėvo e, tikimės, kad jūs aiškiai apibriešite savo prioritetus ir jūs turite žinoti, kuris iš jūsų vaikų e, reikalauja daugiausia paramos. Also, erst einmal <laughs> richtig, ich habe es etwas schmunzeln gesagt, zweitens einmal. Aišku, aš save tėvų pavadinau šiek tiek galbūt ironiškai, aš nenorėčiau tapti tokiu monopoliniu tėvu, jūs visi esate kviečiami perimti tėvų ir motinų vaidmenis ir žinote, kad e, Europa turi daug tėvų ir daug motinų, taigi manau, kad mes e, čia visi siekiame tų pačių tikslų. Tačiau dar kartą noriu pabrėžti, e, kuo sėkmingiau mes E, apibrėšime regioninę politiką, e, jos poreikius ir neveltui e, komisijoje regionų generalinėme direktorate buvo įsteigtas vertinimo, politikos vertinimo skyrius. Taigi, kuo mes geriau įvertinsime e, savo veiklą, tuo lengviau mums bus kovoti už e, biudžeto lėšas. Dabar yra dar labai sunku kalbėti apie e, biudžeto vidurio laikotarpio peržiūrą. Tačiau pagal procentinį santyki aš galėčiau pasakyti, kad aš turiu tam tikrą viziją, į kurią aš orientuosios, nežinau, ar pavyks jos pasiekti, tačiau aš e, darysiu tikrai viską ir norėčiau paprašyti jūsų paramos, nes manau, kad ta sėkmė priklauso nuo mūsų visų. E, Mes negalime elgtis taip, kaip dažnai rašo žiniasklaida, kad komisaras yra atsakingas už didžiausią biudžetą manau, kad e, visi atsakingi asmenys e, ar visos atsakingos institucijos turi suvokti, kad e, būtent regioninis ir sanglaudos politikos požiūris padės vystytis visai Europai. Ir jeigu mes e, sugebėsime perteikti šią nuomonę ir E, tai tuomet mes, mums pavyks pasiekti e, daugiau biudžeto lėšų. Aš tą pat suvokiu ir aš darysiu viską, kas yra mano galioje. Dar norėčiau užduoti du konkrečius klausimus. Mes kalbėjome šiandien apie bendradarbiavimą. Vienas klausimas dėl bendradarbiavimo su miestais. Ar e, mes galime tikėtis iš jūsų konkretaus reglamento dėl partnerystės? Ir kitas klausimas. Kur mes dabar esam? Mit, uh, Jeigu Aš kalbant apie regionų komitetą, regionų komiteto galios sustiprėjo per sutartį, jis gavo papildomų galimybių. Ir aš manau, kad e, ponas Vandebrande e, taip pat bus atviras ir e, atvirai diskutuos e, su mumis apie regionus. 300 ar 350 atstovų e, dalyvauja šiuo metu regionų komitete, jie rengia ekspertizės nuomonės ir manau, kad tai iš tiesų yra labai gerai. Mes ateityje turime remtis jų žiniomis ir kalbant apie partnerystę, E, manau, kad jeigu bus tikslinga, aš imsiuos atitinkamų iniciatyvų. Konstantin Luhan. Ačiū, ponia Han, dėkuoju už labai aiškius ir išsamius atsakymus. Sanglaudos politikos valdymo taisyklių supaprastinimas tapo būtinybės varstant Europos ekonominio atgaivinimo planus, tam, kad būtų paskatinti reikalingi projektai ir būtų išlygintas uh, neigiamas krizės poveikis. Pirmasis pasiūlymas dėl supaprastinimo priemonių buvo patvirtintas praėjusiu metu balandžio mėnesį, jis įgyvendintas ir netrukus tikėsimės bus praeitas įgyvendinti kitas. Atsižvelgiant į tai, kad vis aštrėja e, būtinybė struktūrinių fondų lėšas išnaudoti maksimaliai našiai, ar jūs numatote kokias nors priemonės kitam programavimo laikotarpiui? ir kaip jūs rengiatės užtikrinti pusiausvę tarp supaprastinimo priemonių ir būtinybės e, užtikrinti kontrolę. Ačiū. Ähm, letzteres ist eine sehr, sehr schwierige Frage, <laughs> weil Aushalten. Na, paskutinis klausimas buvo gana sunkus. Visada sunku išlaikyti atstumą ir bandyti priimti visus iššūkius. Jūs paminėjote trečiąjį supaprastinimo priemonių paketą, jis dabar yra pateiktas parlamentui ir aš tikiuosi, kad bus priimtas sprendimas tuo klausimu. Taigi turite palaukti, pasižiūrėti, kaip viskas atrodys ir išsiaiškinti, ar tie pasiūlymai pasiekė tikslą. Parlamentas, komisija ir taryba pademonstravo daug lankstumo. bandydami inicijuoti pokyčius per dabartinį programų gyventinimo laikotarpį. Tačiau negalima, čia neįmanoma labai toli nueiti, labai daug pasiekti ir todėl reikės laiko, kol viskas nusistovės, įsitvirtins, kad pasi, įsitikintumėme, kaip tos priemonės pasitvirtina praktikoje, nes visi trys pasiūlymai dėl supaprastinimo priemonių buvo e, skirti tam, kad situacija pagerėtų. Jie visi buvo vedami gerų ketinimų, bandėme išsiaiškinti, ar viskas pasiteisina praktikoje, tačiau dar pri, užtruks laiko, kol mes įsitikinsime, ar iš tikrųjų jie funkcionuoja praktikoje. Tačiau ekspertai jau dabar kalba apie tolesnius galimus pokyčius draugės su valstybių narių specialistais. Tai yra tiesiog darbas, kurio eigą ir pažangą vertiname jam vykstant ir svarstome kitus galimus žingsnius. Tačiau pirmą reikia išsiaiškinti, ar įdėktos priemonės pasiekė pagidaujamų poveikio. Remiantis e, tuo, ką mačiau, kuo stikinau iki šiol, tai, tai na, yra labai didelė tikimybė, kad taip ir įvyks. Analizė tai patvirtina. Taigi, jeigu taip ir bus, jeigu pašys, kad sistema yra stabili, tuomet turėsime galvoti apie kitus žingsnius. Somebody is taking, yes, uh, switching me off. Jan Olbricht, yes. Panie... Jan Olbricht. Ja mam trzy krótkie ponė paskirtasis komisijos nary. Turiu keletą trumpų klausimų. Visų pirma, pirmasis susijęs su kaltinimais audito rūmų pareikštais teiginiais dėl bendro finansavimo regioninėje politikoje. Na, jeigu jūs tapsite atsakingas už šią politiką, ar bus daugiau bendro valdymo atvejų, projektų, ar jūs bendrą valdymą laikote pavojumi? Kitas labai konkretus klausimas. Tikimės tolesnių ataskaitų apie sanglaudos politiką, bet remiantis šiandien sukauptomis žiniomis, ar jūs sakytumėte, kad reikia išlaikyti pirmą, antrą ir trečią tikslus? Ir Dar vienas klausimas, grinai politinis. Ar esate pasirengęs draugė su mumis, regioninės politikos komitetu, kovoti už didesnę biudžeto, es biudžeto dalį regioniniai politikai? Also, wir können die Regional mes negalime kitaip vystyti regionų politikos, jeigu e, atsisakydami e, bendro, bendros val, valdybos modelio. Aš pats daug dirbsiu, kad pasiektumėme, kad būtų įmanoma, visą e, kontrolę perkelti į valstybės narės, o mes e, Europos lygmenyje galėtume spręsti turinio klausimus e, visi kartu bendradarbiaudami. Kad galėtume sukurti, kad, kad valstybėse narėse būtų patikimos kontrolės ir audito sistemos. Manau, kad tokia, toks turėtų būti subsidiarumo tikslas. Ir manau, būtent tokia kryptimi mes turime eiti. Ir aišku, tai bus e, diskusijų tema, Jinai jau, ta diskusija jau dabar prasidėjo ir e, kitame programavimo laikotarpyje mes turėsime žiūrėti, ar mums pavyko pasiekti pažangos toje srityje, tai yra ar valstybės narės pateikė stipresnės deklaracijas, e, kalbant apie lėšų kontrolę. E, ir būtų labai svarbu, kad valstybės narės savanoriškai e, renktų tokias deklaracijas. Manau, kad tai yra mūsų siekėmybė. Aš jau kalbėjau apie tai, kad e, regionų politika turėtų apimti visus lygmenis. Teritorinis bendradarbiavimas taip pat yra svarbi tema, mes jai turėsime skirti atitinkamą dėmesį ateityje, o apie biudžetą taip pat jau nemažai kalbėjau, e, kaip buvęs ministras, aš galiu pasakyti, kad e, ne vienam ministrui nebūna pakankamai tų lėšų skirtų jo, jos ryčiai. Tačiau kita vertus, kuo e, stipresnę poziciją mes parengsime, tuo didesnės galimybės mes turėsime. Tačiau kita vertus mes neturime apsiriboti tik pozicijos e, rengimu, mes turime įrodyti, kur yra geros regionų politikos rezultatai. Much, uh, even... Labai ačiū. Įvars Godmanis. Labai ačiū, ponio Hanai. Aš norėčiau pakalbėti apie finansų discipliną ir efektyvumą. Europos socialinio fondo įgyvendinimo terminų pratesimas ir Europos regionų e, fondo pratesimas e, jau baigėsi prieš daugiau negu du, pusant, pusę metų. Ir paskutiniai duomenys, kuriuos gavome 2009 metų spalio pirmą dieną, rodo, kad socialinio fondos požiūrių valstybės narės negyvendino fondų už 2 milijardus. Tai yra 3 procentai visų įsipareigojimų. Regionų plėtros fondui 2,5 milijardai negyvendinti. 22 procentai valstybių narių nepasiekė vidurkio. E, įgyvendinant projektus. Ir skirtumas tarp geriausios ir blogiausios valstybės narės siekia 370 procentų socialiniam fondui ir 500 procentų regioniniam fondui. Taigi 4,45 milijardai buvo prarasti, jie buvo nepanaudoti. Dėl sanglaudos fondo mes nežinome, atsakymą gausime tik šių metų pabaigoje. Taigi mano klausimas būtų toks, kaip jūs matote savo kaip komisaro vaidmenį ir kaip jūsų asmeniškai vaidmenį E, užtikrinant, kad taip fondai nebūtų nepanaudojami, nepraktiškai? Ar galvojate imtis kokių drausminių priemonių ir užtikrinti daugiau skaidrumo? E, negal, nekalbu tik apie diplomatiškas priemonės. Ar nereikėtų paminėti valstybę ir paaiškinti, kodėl tie skirtumai egzistavo anksčiau ir kodėl 2007 bei 2013 metų duomenys m, mm, taip pat nebus labai geri. Skirtumai tarp gerų ir blogų valstybės, geriausios ir blogiausios valstybės yra 300 procentų. Kaip Jūs galvojate pakeisti poziciją, padėti šia, šiais atvejais? ist ein Thema, das auch ähm, hineinspielt in die ganze. Tai yra tema susijusi su sugebėjimų kūrimu. Ir e, mes ateityje turėsime kreipti ypatingą dėmesį į tai, e, kokios valstybės narės susiduria su e, problemomis įgyvendinant projektus per tam tikrą laiką ir panaudoti lėšas. Iš, iš esmės mes jau žinome, kokios šalis tai yra. Ir e, iš vienos pusės ta problema yra susijusi su, su tuo, kad nėra pakankamai pajėgumų, pakankamai žinių tose valstybėse narėse, taigi dar reikia e, daug e, inicijuoti tokių švietimo e, projektų. E, Na, o žvelgdamas į pačius e, paskutinius įvykius, e, galiu pasakyti, kad e, įgyvendinant projektus buvo vėluojama dėl to, kad, pavyzdžiui, ekonominė krizė pakenkė toms įmonėms, kurios turėjo uh, E, finansuoti kartu tuos projektus. Tai būtent dėl to e, atsirado vėlavimas. Ir manau, kad e, tas, ta paskutinioji problema yra tokia laikina problema ir ji galbūt nepasikartos, tačiau kitos problemos yra labiau struktūrinio pobūdžio ir iš dalies tai yra problemos, kurios E, galbūt netgi yra susijusios su e, atitinkamais, atitinkamais problemomis valstybėse. Žiūrėdamas į atskirų regionų ateitį, aš bandysiu spręsti tas problemas ir tuos sunkumus. Me, about... Jei leistumėt, priminčiau, kad klausimas yra susijęs su profesoriaus Barka pareiškimu. Jis sako, kad trečiajame ramstyje e, reikėtų pasiūlyti strateginę ataskaitą įvertinančią visų valstybių rezultatus, rezultatus ir tokia ataskaita turėtų būti skelbiama kas trejus metus. Per pastarašias 27 dienas Europos komisija sugebėjo išmokėti daugiau negu 4 milijardus socialiniam fondui regionų fondui, 30 procentų padidėjimą socialiniam fondui ir 57 procentais regioniniam fondui. Kas čia per kontrolė? kokios kokybės galima tikėtis tokiais atvejais, jeigu pinigai taip greitai yra išstumiami, išmokami. Turiu galvoje barką pasiūlymą. Reikia reikalauti realių ataskaitų iš valstybių narių, kas trejus metus, apie įgyvendinimą, ne tik apie finansų drausmę, bet ir apie tai, kur tie pinigai <laughs> efektyviai buvo panaudoti. Nes šiandien mes gauname daug skirtingų studijų iš regionų generalinio direktorato, apie kurias valstybės, apie ties, kurias priima, kurias ne. Bet e, praeitų metų laukščių mėnesio gavom, bet valstybės narės rimtų ataskaitų nepateikia. Ja, die Mitgliedstaaten haben jetzt ihre Berichte zu liefern. Es wird Valstybės narės privalo teikti savo ataskaitas ir e, greitai bus parengta e, apžvalga tų ataskaitų, ją reikės įvertinti. E, taip pat ir strateginės valstybių narių ataska, ataskaitos būtent apie tai, kaip buvo įgyvendintos programos, ne tik e, atsižvelgiant į finansinius aspektus, bet ir į turinio aspektus. Tai visa tai bus įvertinta. E, ir tada mes kartu galėsime padaryti atitinkamas išvadas, kurios, e, kurios padės mums vystyti naujas programas. Mes e, tiesiog dabar turime palaukti tų išvadų, kai matysime e, ataskaitas, kai e, kai įvertinsime jas, tuomet mes visi kartu turėsime pamastyti, kokia priemonė būtų pati tinkamiausia. E, Very much, uh, e, Vojčiech Michalo. Ačiū dabar ponas Olejničiak. E, mam kilka pytań. Ačiū. Komisijos nariai turiu keletą klausimų. Uh, Visų pirma, dėl naujų tikslų. Jūs kalbėjote apie naujus tikslus sanglaudos politikoje. Ir šioje salėje mes palaikome vystimas, išvietimą, darbo vietų kūrimą. Tačiau tuo pat metu visi tikriausiai sutarėme, kad reikia nepamiršti ir įprastinių tradicinių pastangų, pavyzdžiui, infrastruktūros rytyje, ypač nuojose valstybėse narėse, kur yra didžiulių poreikių ir tikrai keista, kai biudžete niekas nepasikeičia. Taigi klausiu, kaip, kur jūs tikite sutaupyti lėšų? Nes visi, viskas rodo, kad po 2013 biudžetas nebeauks nes pasirinkta konkreti makroekonominė politika Europos Sąjungai. Bet jūs kaip regionų e, politikos komisijos narys, kaip jūs rengėtės, ką jūs rengėtės daryti, kad padėtumėte kaimo vietovėms? Šiuo metu kaimo vietovėms skirtos dvi programos - sanglaudos politikos priemonė bei taip pat e, kaimo regionų plėtros politika norėčiau išgirsti jūsų asmenišką nuomonę. Ar jūs manote, kad reikėtų e, vieningos atskiros politikos kaimo vietovėms? Tas, Visų pirma, tai, apie ką jūs kalbate, e, už tai atsakingas yra sanglaudos fondas. Ir sanglautos fondo užduotis yra remti infrastruktūros ir aplinkosaugos projektus tose šalise, kuriuose yra e, tam tikras atsilikimas. Manau, kad iki šiol šis instrumentas e, pasitvirtino ir e, taip viskas vyks ir ateityje. Tai vienas dalykas. Kitas dalykas. Äh, apie biudžetą. Äh, Kalbant apie kaimo vietovės, e, mes ir ateityje turėsime skirti joms ypatingą e, dėmesį, yra atitinkami fondai, apie juos mes jau kalbėjome. Ir manau, kad mes e, neturime čia pradėti sudėtingų diskusijų, uh, E, siekdami išskaidyti tuos fondus ar juos sujungti, tačiau mes turime e, užsibriežti tokius tikslus, kad e, geriau suderintumėme turinio klausimus ir ten, kur dar yra įmanoma e, suderinti reglamentavimą, taisyklės jas pakeisti, kad, e, kad naudos gavėjai, paramos gavėjai e, kad tas paramos gavimo procesas būtų supaprastintas. Jau kalbėjome šiandien apie tai, kad yra tam tikras persi, finansavimo persidengimas ir mes turime e, būtent spręsti šitas problemas, kad e, sukurtume kažkokią pridėtinę vertę, o ne tai, kas kar, kažkokias programas, kurios kartoja viena kitą ar persidengia. Lena Kolarska Babinska. Lena Babinska. Uh, you already mentioned mm, your... Jūs jau. Jūs jau paminėjote, kad remsite programas, kurios apima keletą valstybių. Norėčiau paklausti, kaip jūs vertinate daugia regioninės veiklos programas e, specifinėms region, e, valstybės dalims. Pavyzdžiui, rytų Lenkijos raidos problema programą, atsiprašau. Ta programa, fin, programą finansuoja Europos regionų fondas. E, ji pradėjo m, mm, būti gyvendinta 2007 metais. Ar nemanote, kad tokios daugia regioninės veiklos programos yra naudinga priemonė spręsti mažiau, menkiau išsivyščiusių regionų problemas? Ar tokias programas reikėtų ir toliau įgyvendinti pagal kitą biudžeto programą? Ką Jūs apie tai galvojate? Kitas klausimas Neturėsiu jokio papildomo, todėl norėčiau iš karto viską pateikti. E, ir tas klausimas yra susijęs. Kaip jūs vertinate daugia regioninės programas? Šiuo metu problema yra ta, kad neretai jos yra įvertinamos prieš pasiekiant realių rezultatų. Taigi turime padaryti sprendimą, ar jas pratesti, ar nutraukti prieš joms e, atnešant konkrečių rezultatų. Ar tokia programa turėtų būti gyvendinama per ilgesnį laikotarpį negu penkeri metai? Ačiū. Ich glaube, ich habe heute schon mehrfach gesagt, dass ich absolut für. Manau, kad jau kelis kartus e, šiandien kartojau, kad aš esu už regioninį bendradarbiavimą įvairiomis jo formomis, nes dažnai problema yra susijusi ne tik su vienu politiniu regionu, jeigu galima tai pasakyti, bet ta problema liečia daugelį regionų, ar kiti regionai taip pat susiduria su panašiomis problemomis. Todėl tai yra prasminga, kad regionai tarpusavėje bendradarbiautų ir todėl mes ateityje turime dar labiau skatinti tą jų e, bendradarbiavimą. Aš esu tvirtai įsitikinęs, kad tarp regioninis bendradarbiavimas kūrė pridėtinę vertę regionų politikai. E, rezultate mes matome, kad kad, pavyzdžiui, septyni metai, kurie numatyti programų trukmiai, programų įgyvendinimai, gal, galbūt yra visai neblogas laikotarpis, per kurį galima kažko pasiekti ir netgi įvertinti rezultatus. Todėl aš manau, kad toks programų įgyvendinimo laikotarpis yra prasmingas. Labai ačiū. Mihail Utremapolus. Pedri. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone Han. Ar angliškai kalba? Vokiškai, bet išversim, ką jūs čia supras. Ačiū, pirmininkė. Mums tikrai. Mes tikrai atsidūrėme ant klimato chaoso slengščio. Klimato kaitos klausimai vis dar nėra išspręsti. Aš norėčiau, kad tai būtų daroma per regionų lygmenį, ypač kai kalbame apie ultraperiferinius, labiausiai atitolusius regionus. Žinome, kad aplinkosaugos teisės aktai yra keičiami atsižvelgiant į mūsų tikslus. E, fondų panaudojime iškilo tam tikra krizė, kaip ir ekonomikoje. Žinoma, kad tam tikrų priemonių reikia imtis, bet kaip galima užtikrinti, kad fondai yra naudojami skaidriai? pirmiausia turėtume pagalvoti apie tai, kokiu neigiamu padarinių tai gali turėti aplinkai. Kaip būtų galima tokią padėtį kontroliuoti? Kaip galima nutraukti žalą aplinkai, panaudojant tos fondus? Zum ersten, ähm, das ganze Thema Umwelt aplinkosaugos äh, atsinaunančių energijos šaltinių tema yra e, ES 2020 strategijos vienas pagrindinių tikslų ir savo žanginėje kalboje aš taip pat į tai atkreipiau dėmesį, o kadangi tai yra vienas esminių tikslų, mes turime e, jo siekti. Ir aš jau minėjau, kad man viena svarbiausių temų yra miestas ir aš minėjau, kad būtent miestai išvaisto daugiausia energijos ir būtent e, šioje srityje mes turime e, kažko siekti. Jeigu suskaičiuotumėte visas struktūrinių fondų išmokas, tai mes turėtume virš 100, 105 e, milijardų eurų, kurie buvo skirti E, su klimatu susijusiems projektams e, pastarajame programavimo laikotarpyje. Taigi manau, kad jau daug buvo nuveikta. Dabar e, pagal tą supaprastinimo paketą e, mes turime e, skatinti Mes turime e, e, siekti pažangos atskiruose namų ūkiuose. Ir jau įvyko tam tikrų pokyčių, aišku, galima padaryti daugiau ir mes tam turė, turėsime e, skirti atitinkamą dėmesį. Dėl skaidrumo e, jau anksčiau buvo pateikti į, į, į, į, atitinkami pasiūlymai, e, valstybės narės e, pateikė ataskaitas, kas yra atskirų projektų paramos gavėjai. Žinau, kad situacija visoje Europoje nėra vienoda, yra e, skirtingi požiūriai Europoje, yra skir, skirtingai parengtos tos ataskaitos, tai buvo kritikuojama ir e, ateityje mes tam taip pat turėsime skirti atitinkamą dėmesį ir išspręsti šią problemą. Tačiau kita vertus galioja subsidiarumo principas ir netgi skelbiant ataskaitas turi būti laikomasi kažkokių minimalių standartų, tačiau kita vertus mes taip pat turime išsaugoti Europos įvairovę. I, uh, I on... Reikėtų nepamiršti žvilgtelėti į laikrodį, kuris rodo optimistiškesnį laiką. Pona Kurski pakeičia ponas Vlasekas. Um, um, Pavel, Pavel Samecki in his Pavel Samecki in his orientation paper mentioned savo orientacinėme dokumente minimas galimas trečios ašies per, perkelimas, kalbu apie gyvenimo kokybę. Ketvirtą ašį lyderio programą iš bendro žemės ūkio politikos į sanglaudos politiką. Žinau iš diskusijų su regionų vadovais ir merais, kad kai kam šie pasiūlymai gali sukelti problemų. Ar jūs manote, kad tai yra įmanoma? Kaip jūsų nuomonė? Ich kenne die Diskussion, ich kenne das Papier. Esu susipažinęs su diskusija, su atitinkamais dokumentais, mes apie tai jau taip pat kalbėjome, tai minėjome. Aš savo politinę energiją norėčiau skirti kitiems dalykams. Aišku, kompetencijos klausimai yra svarbus, tačiau taip pat būtų uh, E, labai svarbu e, suvienodinti abi programas. E, ta kritika, kuri buvo pateikta, ji aišku yra teisėta, nes tos programos tarsi persidengia ir būtent su tuo mums reikia kovoti. O paskui, e, tik tai paskui man e, tik antroje vietoje man yra tas klausimas, kas už ką yra atsakingas. Ačiū paskirtasis e, komisijos narys minėjo, kad e, šiame susitikime yra ir ponas Vanden Brande ir skirsime jam pusantros minutės pasisakymui. Turiu omeny regionų komiteto pirmininką. Ir dabar suteikiu jums žodį. Labai ačiū, ponė pirmininkė, gerbiama Danuta, gerbiamas paskirtasis komisijos nariai. Sanglaudos politikos ateitis yra globali Europos vystimosi politika, kuria gali naudotis visi piliečiai, kuri naudinga visiems piliečiams. Ir sanglauda, mano nuomonė, yra ne tik priemonė gyvendinti tokius tikslus, kaip pavyzdžiui, 2020 strategija. Tai yra politika, kuri užtikrina galimybę uh, plėtoti įvairiausias vystimosi galimybes regionuose atsižvelgiant į konkrečių regionų ir teritorijų aplinkybės. Teritorinės sanglaudos tikslo įtraukimas į sutartį reiškia, kad visose politikos rytise reikia pripažinti teritori, teritorijų matmenį, teritorijų poveikį visai veiklai. Netgi bandymai E, apib, surasti teritorinios sanglaudos apibrėžimą, tai atskleidžia. Kaip žinote, kaip tikriausiai žinote, mes siūlome e, papildyti jau egzistuojančias laisvės sutartyje, įrašant papildomą laisvę, laisvę piliečiams pasirinkti, kur gyventi ir dirbti. Nežiūrint geo ir taip geografinius skirtumus paversti e, privalumais konkurencing, konkurencingumo vardan. Ir visose, visų sektorių politikoje reikia atsižvelgti į teritorinės integracijos tikslą ir jį įtraukti atliekant įvertinimą. Kitaip sakant, reiktų vengti e, to tikslo marginalizavimo. Ir galiausiai mes pasisakome prieš tai, kad sėkmingiausia integracijos politika pasisuk, būtų kažkaip nacionalizuojama. Sanglaudos politika, kaip matome, yra puikiai decentralizuota strategija, kuri padeda pasiekti kelių tikslų. Visų pirma, pasiekti sąjungos tikslų vietos ir regionų lygmenių ir taip pat suteikia daugiau galių regionams, kad šie pasiektų tikslų piliečių va, va, labui. Galiausiai, ponė komisijos nary, kalbant apie daugia pakopį valdymą, turėtumėte juo pasitikėti ir juo tikėti. Tai yra vienintelis būdas pasiekti mūsų tikslų. Negalima sakyti, kad tai yra tam tikras teorinis požiūris. Jis yra reikalingas ir tuo reikia tikėti. Ir galiausiai Man atrodo, kad mes daug kalbame apie regionus, apie miestus, bet reikia kalbėtis tiesiogiai su regionais ir su miestais, laikyti juos realiais partneriais, nes tai labai daug duoda. Ir aš esu įsitikinęs, kad kuomet dirbdamas regionų komitete noriu pasakyti štai ką. Jūs ne tik labai laukiamas kitoje mūsų plenarinėje sesijoje, kuri numatyta vasario mėnesį, bet aš taip pat tikiuosi, jog visų pirma regionų ir vietos lyderiai norėtų bendradarbiauti su jumis tiesiogiai, kad drauge galėtume siekti bendrų tikslų. Mums visiems reikia dėti pastangas. Ir be abejo, Europos parlamentas ir taryba čia yra svarbus, o, o ypač jūs, kaip Europos komisijos variklis, užtikrinsite e, integracijos politikos pažangą. Labai ačiū, gerbiamas pirmininkė. Mūsų klausimas oficialiai artėja prie pabaigos. Jeigu gerbiamasis kandidatas į komisijos narius norėtų dar pasakyti keletą žodžių, mes mielai jo išklausysim. Ačiū, ponė pirmininkė iš tiesų keista, kad per, per šią popietę aš e, tapau robotu ar mašina tam tikra, tačiau e, norėčiau visų pirma Jums padėkoti už puikią įdomią diskusiją. Aš jos dėka galėjau įvertinti, kas manęs laukia ir taip pat, e, kas yra Jūsų interesai, kokius lūkesčius Jūs turite. Atvirai pasakysiu kad aš e, labai norėčiau su jumis kiek įmanoma glaudžiau bendradarbiauti. E, Aišku, aš darysiu klaidų, nes ir visi žmonės daro klaidų. Ir tačiau kita vertus galiu Jums pasakyti, kad aš. E, galbūt netgi turėsiu susitaikyti tam, su tam tikrais pralaimėjimais balsavimų metu. Tačiau nepaisant to, aš e, bandysiu kovoti už regionų interesus nežinau, ar, ar aš galėsiu gyvendinti Danutos Hubner ambicingą kelionių programą, tačiau e, savaime suprantama, kad reikia žinių iš vietos, kad būtų galima kalbėti apie regionų problemas, taigi aš tenksiu su jomis susipažinti kiek įmanoma iš arčiau tose regionuose. Dar kartą dėkoju Jums už tokią sąžiningą, profesionalę ir įdomią diskusiją. Manau, kad galėsime ją tęsti. Ačiū. Please, colleagues, don't... Kolegos, prašyčiau dar neišsiskirstyti, dar turėsim susitarti, kaip elgtis toliau. O dabar aš noriu visiems formaliai padėkoti už tai, kad čia buvote tris valandas. Dėkoju ir gerbiamam kandidatui už tai, kad jis atgyveno 3 valandas. Markas Tvenas e, yra pasakęs, kad baisiausia mirtis yra kalbėti iki numirimo. Atrodo, kad šis laikotarpis nebuvo, to, šis trys valandų laikotarpis nebuvo toks baisus ir aš tikiuosi, kad jis ves į gerus pokyčius. Dabar pusvalandžio pertrauka ir 20 valandą susitinkame vėl įvertinimui. Turiu galvoje visus politinius koordinatorius. Ir kartu su jais bus jų padėjėjai bei sekretariato nariai. Prašyčiau pasinaudoti šiuo pusvalandžiu tam, kad sustiktumėt su frakcijomis ir nuspręstumėte, kaip elgtis. O aš tikiuosi, kad 20 val. A1G3 salėje visi susirinksime. Prašom nevėluoti. Ačiū.